Dear colleagues. Gerbiam kolegos. Okay, we can uh, start. Galėtume turbūt pradėti. Pirmiausia, darbo tvarkės punktas, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai darbo tvarkės projektą galime patvirtinti be pakeitimų. Ar niekas neprieštarauja? Puiku. Toliau antrasis klausimas. Pirmininko pranešimai. Tarp parlamentinis komiteto susitikimas e, su nacionaliniu e, parlamentu dalyviais e, COP21 Paryžius 2015 ir inovatyvus susitikimai vyks pirmadienį 30 e, vakar, po, po pietų Labela ir Kalnietė, e, taip pat Hans Bruniks, jie direktorius dalyvau šitame renginyje, kur daugiau negu 50 parlamentarų iš 21 valstybės narės patvirtino dalyvavimą ir visi yra skatinami ir kviečiami dalyvauti šiame renginyje. E, šiandien vertimas yra į 22 kalbas, tik tai nėra vertimo į, į estų kalbą ir e, galima e, Mm, gauti dokumentų paketą ir dokumentas yra, yra posėdis transliuojamas internetu. Pirmiausia, tarp institucinės dėrybos, tai trečiasis punktas. Kaip visuomet e, pranešėjas praneša komitetui, kaip vyko trišaldės dėrybos dėl šio dokumentų paketo ir dabar vyksta dėrybos, mes pradėjome dėrybas ir tarėmės su taryba ir, ir komisija dėl degalų kokybės ir 24 e, dieną e, vyko sustikimas, vyko delegacijos iš parlamento tarybos ir komisijos, pasikeitė nuomenėmis dėl savo pozicijų ir skirtumai tarp pozicijų buvo sumažintas šiek tiek, tačiau vis dėlto dar yra skirtingi, e, skirtingos pozicijos dėl visų mm, pozicijų, tai yra visų pirma dėl atsinaujančios energijos išteklių direktyvos ir dėl kūro naudojimo transporto priemonėse. Ir taip pat e, paprastai klausimas dėl deleguoto ir gyvenimo teisės aktų. Parlamentas siūlo tęsti dėrybas pirmajame trilogė ir žinome iš Koreperų vakardienos posėdžio, kad Koreperas nusprendė e, vykdyti, e, rengti trečiąją trilogą. Dabar galime pradėti balsavimą ir pirmasis balsavimas yra dėl uh, e, farija pranešimo, tai yra jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio stebėsena, ataskaitų tiekimas ir tikrinimas ir reglamento e, uh, 525-013 dalinis keitimas. Tai yra uh, balsavimas, tai yra balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. It is a roll call vote. Everybody at vote. Vardinis balsavimas, ar visi balsavo? Galime balsavimą baigti. Pritarta. Taigi galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Taigi, prieš pradedant balsavimą, dar turim keletą skelbimų. Aš norėčiau ir kaip jūsų dėmesį į politinių frakcijų pastabas E, kad po to, kai yra sudarytas galutinis balsavimo sąrašas ir kompromisiniai pakeitimai, aš e, dėl jų norėčiau informuoti jūs, kad 8a kompromisas jam pritarė EPP ir ST B e, grupės ir 9 kompromisui, 9 kompromisui pritarė SD ir ECA, ECR nepritarė 7 ir 10 kompromisui ir be to dėl balsavimo tvarkos ALDE grupė prašė atskiro balsavimo, kad būtų atskirai balsuojama dėl 116 pakeitimo iš trečiojo kompromiso ir EPP frakcija EPP prašė, kad dėl 41 ir 42 pakeitimų būtų balsuojama atskirai, o ne kartu. Ir jeigu niekas neprieštaravo, aš atsižvelgiu į šitas prašymus ir galima tada pereiti prie viso balsavimo. Ar visi pritarė? Iniziamo col compromesso 1. Chi è a favore? Kompromisas, kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Antras kompromisas, kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Trečias kompromisas, už? Prieš? susilaikė, pritarta. Toliau, pirmas B pakeitimas, kas už? Pirmas B pakeitimas. Pirmas B. Non. <laughs> Okay. We vote on amend... Taigi balsuojame dėl pakeitimų pirmas B. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas A pakeitimas. Šeštas A. Kas už? Kas už? prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, ar visi balsuoja mm, vienu nariu per daug vien EPP per daug. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir atmestas pasiūlymas. 15 e, pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 18 pasiūlymas, kas už prieš susilaikė pritarta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 25 pakeitimo pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 už, prieš, susilaikė. Manau, kad pritarta, bet vis dėlto reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavo? Neaišku, dėl EPP balsavimas baigtas, taip ir vis dėlto pritarta. Dabar pereisime prie 34 pakeitimo. E, Pervečiame puslapį, kas už prieš susilaikė pritarta. 39 pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 už. Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 44. Už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 45. Dviem dalimis už pirmąją dalį. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 38. Dėl jo balsuoti nebereikia. Dabar pereiname prie 47 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar e, ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dabar pereiname prie 59 pakeitimo. Kas už? Tai yra 59 pakeitimo pasiūlymas Tiona. Prieš? Aišku, susilaikė. Manau, kad jūs ieškojate to pakeitimo Bet dabar pereiname prie 62 kas už. 62 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. Perėsime prie penkto kompromiso kas už. Prieš susilaikė pritarta. 72 už. Prieš susilaikė pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 79b, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pereiname prie e, 81, 81. Kas už, kas yra už 81 pasiūlymą, kas prieš, susilaikė, pritarta. 85. Petikain pasiūlymas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devyniasdešimt antrasis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 91 nebereikia balsuoti, dabar 84 pakeitimo pasiūlymas, pietikanin pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl 98a pasiūlymo. Dans Kurtendalin Branin pasiūlymas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar pereiname prie 107 pakeitimo, grot pakeitimo pasiūlymas. Mm, kas už? Prieš? susilaikė, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavo? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar dėl 110, kas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 111 pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 112 pasiūlymas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 115 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 114 už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl 110 pakeitimo pasiūlymo, kas už dar 116 pirmininkas atsiprašo pakeitimas, kas už 116, kas prieš susilaikė pritarta. E, dabar 8a kompromisas. Kas už? 8a. Kas prieš? Susilaikė pritarta. Devintas kompromisas. Kas už devintąjį kompromisą? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 121 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pereiname prie 129 pasiūlymo. Dan skirtantalink e, pasiūlymas, kas už 129 e, pasiūlymą, kas prieš susilaikė pritarta. Vienas, trys, du, Fielner, kas už, prieš, susilaikė, atmestas pasiūlymas. Dabar periname prie 133 pasiūlymą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Komprom, dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 135b pasiūlymas už, prieš, susilaikė, pritarta. 146 pasiūlymas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 144 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia pasitikrinti vis dėlto. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 141. Kas už? Prieš? Susilaikė? Reikia pasitikrinti taip pat. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 1, 4, 3. Už. Prieš susilaikė, pritarta. Dabar balsavsime elektroniniu būdu dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. che adesso passiamo al voto su. Gerai, dabar galime perėti dėl kito mm, balsavimo, tai yra mm, Europos energetinės saugumo strategija, tai dėl, iš karto pradėm balsavimą, dėl, e, dėl, mm, tai yra dėl refit, dėl pirmo balsavimo, reikia pasitikstinti. Abbiamo un PPE di troppo. Vienu EPP frakcijos narių per daug balsuoja. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, pasi, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Vėl vienu EPP narių per daug. Ar visi balsavo? Primta. sunku uh, aiškiai matyti, nes žalieji išsiskirstė, kas yra už penktąjį pakeitimą. Kas prieš? Turbūt atmesta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. vieno balso persvara priimta. Toliau šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintasis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas numeris vienas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kas, tai yra žodinis pakeitimas, prašom Dėkui, ponė pirmininkė. Aš paskaitysiu tą pakeitimą. Pabrėžia, kad tokia apibrėžtis turi gerbti valstybių narių teisę taikyti griežtesnius standartus, jei ES nustato tik minimalų harmonizavimo lygį. Toks būtų mūsų žodinis pakeitimas. Tai yra papildymas, taip? Ar kas nors prieštarautų? Balsuokime už 25 pakeitimą, už originalą. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, <clears throat> kas prieš, susilaikė priimta. 28. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 29. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Balsuojame elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Priimta. 30. 30. Kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 39. Kas už, prieš susilaikė priimta. 40. Kas už, prieš susilaikė priimta. 41. Kas už, prieš susilaikė priimta. 42. Kas už, prieš susilaikė priimta. 43. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt šeštasis, keturiasdešimt aštuntasis atkrenta ir balsuojame už penkiasdešimtą prieš susilaikė priimta. 51. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 52. Kas už, prieš susilaikė priimta. Penkiasdešimt trečiasis. Kas už? Prieš susilaikė E, priimta. 54. Dviem dalim balsuojame už pirmąją dalį. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 64. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 65. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 66. Dvi dalis už pirmąją dalį, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Vieno EPP per daug. Balsuoti baigiame. Aiškiai priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 67 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 69 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 70 kas už, prieš susilaikė atmesta. 68 kas už, prieš susilaikė atmesta. 71 kas už, prieš susilaikė priimta. 72 kas už, prieš susilaikė atmesta. 75 kas už, prieš susilaikė. Manau, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taip, balsuojame. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. 79 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Manau atmesta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 80. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar eikime prie septintojo punkto mūsų darbo tvarkėje. Taigi, septintasis punktas mūsų darbo tvarkėje yra Abounds, kolegos Abounds nuomonė apie ebolos viruso krizę. Pradėkime nuo 69 pakeitimo, kas už. Kas prieš? Susilaikė pritarta. 70 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 71, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas už, kas už devintą kompromisą, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pereiname prie 80 pakeitimo, kas už 80, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 81 pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 82 už, prieš, susilaikė, pritarta. 83 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė susilaikė, pasitikrinkime. Abbiamo un SND di troppo. Vienu SND nariu per daug, balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Periname prie 92 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 100 Pirmas pakeitimas yra žodinis pakeitimas, pasiūlymas SND. Taip, žodiniam pakeitime mes prašome, kad būtų balsuojama atskirai, jeigu pritarėte, kad būtų išbūktas e, terminas on bio diversity, tai yra pasiūlymo pabaigoje frazė. Ar dar kas nors, ar kas nors prieštarauja? Tai jeigu taip, prašome pakelti rankas, kai kas prieštarauja liberalų frakcijoje. Taigi bais, balsuosime be žodinio pakeitimo dėl pradinę 101 pasiūlymą. Kas už prieš susilaikė atmesta. 102 pakeitimas Reikia pasitikrinti dėl 101 vis dėlto. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Vis dėlto pasiūlymai nepritarta. Dabar periname prie 102 pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 111 pasiūlymas, Gutelent pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 110 pakeitimo pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 114, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dvyliktasis A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl 112 pasiūlymo. Yra žodinis e, pasiūlymas, kurį pasiūlė SND. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, Taigi balsuojame dėl pakeitimų su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 115 pasiūlymas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 116. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 117 pasiūlymas. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. 118, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 119, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 124 pakeitimas ir dėl galutinės dalies yra siūlomas kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dėl 125, kas už prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 126 pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 128, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 129, už, prieš, susilaikė, pritarta. 130, už, prieš, susilaikė atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Taigi dabar pereiname prie 141 pakeitimo. Fantulis pasiūlė, kas už, prieš susilaikė atmesta. 143 kas už, prieš susilaikė atmesta. 142, kas už, prieš, susilaikė. Reikia vis dėlto pasitikrinti dėl šito pakeitimo pasiūlymo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, labai prašyčiau pakelti rankas aukštai, aukštai iškelti rankas, kad būtų aišku. 144. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 145. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 146. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pereiname prie 153 e, su papildymu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 155 už, prieš, susilaikė, pritarta. 156 už, prieš, susilaikė, atmesta. 157 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 158, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 159, už, prieš, susilaikė pritarta. 160, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 161, kas už, pritart, prieš, susilaikė pritarta. 162, už, prieš, Reikia pasitikrinti. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 163, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 164, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 165, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pereiname e, prie konstatuojimo į dalių. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Dabar e, reikia balsuoti dėl 7 konstatuojamasis dalies su žodiniu pakeitimu pasiūlymu iš SND yra sąraše, ar kas nors turi mm, pastabų, ne, tai tuomet mm, balsuojant dėl 7 kartu su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė pritarta. Antrasis kompromisas dėl e, B konstatuojamasis dalies, e, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 12 e, pasiūlymas antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Reikia pasitikrinti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Na, socialistai ten klaidų padarė, bet tiek to. Atmesta vis dėlto. Trečiasis kompromisas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Dabar pereiname prie 18 pasiūlymo atroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt antras, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt pirma, trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 35. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl 38 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 pakeitimas. Kas už, prieš prieš susilaikė pritarta. 41 už prieš susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 47 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 48 už prieš susilaikė atmesta. 49 už prieš susilaikė atmesta. 50 už prieš susilaikė atmesta. 51 už prieš susilaikė atmesta. 52 už prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš, susilaikė, pritarta. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, pritarta. 65, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Reikia pasitikrinti, prašom. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, ar kaip čia man su regėjimu ir gerai dar matau? Ne 67 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 68 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ir dabar um, balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Allora, il Presidente ringrazia per questa cooperazione. Pirmininkas norėtų patikoti visiems už bendradarbiavimą, už balsavimą, kadangi daug balsavimo buvo, tai dėkoju visiems. Ora, faccio i complimenti ai relatori e interrompiamo per... Taigi sveikiname pranešėjus ir dabar skelbiu labai trumpą poros minučių pertrauką. Galbūt kai kas norėtų išėti iš salės ir galėsime toliau tęsti diskusijas. Klausiau šiek tiek. Taigi poros minučių pertrauką. Cari colleghi, cari colleghi, penso che. Kolegos, kolegos, manau, kad užteko laiko išeiti iš salės tiems, kas norėjo tą padaryti. Ir dabar galėtume pradėti mūsų diskusijas. Tai būtų diskusijos pagal aštuntąjį mūsų darbo tvarkės punktą. tos diskusijos yra skirtos komisijos narių klausimų rengimo tvarkai ir praktikai. Tam, mm, ko mes išmokome per tos klausimus 14 metais ir kaip tą mūsų praktiką pasinaudoti ateityje. AFKO komitetas rengia, rengia nuomonę. Aldo Patričelo yra nuomonės referentas ir iškart suteiksiu jam žodį. Dėkui, pirmininkė. Pats net negirdžiu, kaip kalbu. Pirmininkas, labai prašyčiau tylos posėdžių salėje, nes mes toliau tęsėme darbą. Turėtume išklausyti nuomonės referento. Dėkui, pirmininkė. Komisijos kandidatų į komisiją klausimai leido mums išklausyti tuos kandidatus, suprasti, kokia jų kompetencija, patirtis. Žinote, kad Tokia yra praktika, kad parlamentas paprastai išklauso komisijos būsimus narius, kandidatus į komisijos narius ir mes turime jau nemažą tokio darbo praktiką ir norėtume, kad tie klausimai taptų geresni, norėtume juos patobulinti. Mūsų komitetas irgi yra suinteresuotas, kad klausimai vyktų sklandžiau, kadangi čia yra netei, neteisėkuros pranešimas, savo iniciatyva, tai neturime labai daug puslapių savo nuomonį išreikšti. 16 parlamento darbo tvarkos taisyklių priedas teigia, kad labai svarbu, kad parlamentarų pateikti klausimai koncentruotųsi į tam tikras sritis. Ir tuo būdu politinės frakcijos galėtų išreikšti savo prioritetus svarbos tvarka klausimo metu. būna ir tokių klausimų, kuriuose dalyvauja keli komisijos nariai arba iškart e, keliuose komitetuose tie klausimai vyksta. Kai kurie kandidatai sugeba išvengti tų nepatogių klausimų. Bet, bet kuriuo atveju yra svarbu, kad frakcijos galėtų maksimaliai išnaudoti joms skirtą klausimo, paklausimo laiką per klausimus. Toliau kandidatų vertinimas. Reiktų, kad įvairių politinių frakcijų koordinatoriai prieitų mm, prie bendro sutarimo. Bet jei tokio sutarimo nėra, tai tada komiteto nuomonė reiškiama balsų dauguma, atspindint politinių frakcijų svarbą. Jei yra skirtingos nuomonės iš politinių frakcijų, tai jos irgi turi būti paminėtos. Toliau e, galutinė kandidatų į komisijos narius vertinimo deklaracija jinai turėtų būti viešinama kuo sparčiau per 24 valandas po klausimo pabaigos. Toks būtų idealus jos paskelbimo viešai laikas. Ir šiandien, manau, mūsų diskusijos leis mums pagalvoti, kaip geriau tą klausimų procedūrą organizuoti Ir mes savo nuomonę tada pateiksime AFKO komitetui. Tie klausimai ir jų efektyvus rengimas yra labai svarbu demokratijai. Pirmininkas, dėkui. Dabar steiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. E, prašom. Dėkui, pirmininkė ponė Borzan sako, norėčiau padėkoti ponui Patriku, Patričelo už puikiai atliktą darbą. Kandidatui komisijos narius klausimai yra puikia priemonė parlamentui, kuri leidžia įgyvendinti tą demokratišką kandidatų į komisijos narių poziciją išklausimą. Tie žmonės užims aukščiausias pozicijas ES ir dėl to labai įdomu sužinoti, kokie yra jų prioritetai, kas jiem yra svarbu. 2014 metų klausimai davė mums naudingos patirties Bet mes turime siekti, kad e, visas šis procesas būtų labiau matomas ir labiau demokratiškas. Kitas klausimas, kuris yra svarbus, tai yra lyčių lygybės klausimas. Dabar komisijoje neužtikrinama lyčių lygybė. per Slovenijos e, kandidatės klausimus teko paskutinę minutę e, Slovenijos atstovę keisti. Ir turime vengti tokių atvejų, kai parlamentas realiai neturi jokios pasirinkimo galimybės. Visuomenė galėjo dalyvauti šiame procese, nes buvo transliacija internetu, bet vis tiek jaučiame tą atotrukį tarp Europos institucijų ir ES piliečių ir tą atotrukį turėtume mažinti ir ypač per klausimus turime aktyviau įtraukti mūsų piliečius į klausimus ir leisti bent jau vieną klausimą visuomeniai busimam busimam komisijos nariui pateikti. Nemanau, kad tai labai apsunkintų klausimų tvarką. Dabar kalbant apie klausimų pateikimą. Papildomi klausimai, manau, yra naudingi, kai pateikiami pagrindiniai klausimai, po to dar pateikiami papildomi klausimai, manau, kad tai yra gerai, bet turėtume siekti, kad diskusijos per klausimus dėl to nenukentėtų ir turėtume geriau paskirstyti kalbėjimo laiką. Turiu galvoje mm, galimybę parlamento nariam pasisakyti. Manau, kad visi nariai į, visi kandidatai į komisijos narius turėtų gauti vienodai laiko savo mintims ir savo pozicijai pareikšti. Manau, kad turėtume nustatyti tinkamumo kriterijų. Čia turiu galvoje kandidato profesinę kvalifikaciją ir konkrečią patirtį. Ir jei kandidatas yra atmetamas, turime apibriežti, kas vyksta toliau. Dėkoju, ponė pirminkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jie. Uh, už tai, kad jis parengė šį dokumentą. Yra keli klausimai, kuriuos aš norėčiau su jumis aptarti. Jau buvo pasakyti, kad mes turėtume apsispręsti, kaip galima būtų sugrupuoti panašius klausimus. Aš manau, kad tai yra gera mintis, nes kartais matome, kad tuomet, kai komisijos nario portfelis e, būna gan platus, dažnai jam užduodami klausimai e, taip pat būna labai skirtingi. Uh, Ir tai nėra labai naudinga. Būtų be abejo labai gerai, jei per trijų valandų klausimus mes galėtume dirbti kitaip, nes dažnai matome, kad atrodo, kad e, kandidatas tiesiog jau pamiršo, apie ką jau e, e, eina kalba, jisai pasimeta ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes galėtume klausimus padalyti į, į kelias dalis. Ir taip mes galėtume sutelkti visą dėmesį ties konkrečia tema. Ir taip pat galėtume užduoti daugiau ir papildomų klausimų. Galėtume taip pat parengti kokį nors dokumentą, gali būti mūsų klausimai, į kuriuos kandidatas turėtų atsakyti raštu. Mes žinome, kad labai dažnai Tuos atsakymus surašo ne patys kandidatai, bet jų sekretoriato darbuotojai, komisijos tarnautojai. Taigi aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes iš tikrųjų galėtume padalyti klausimus į e, kelias sesijas, į dvi, pavyzdžiui, sesijas, tam, kad mes galėtume sureaguoti į kandidato atsakymus. Mes suprantame, kad kandidatams nėra lengva, nes, nes dažnai jie sužino apie tai, kad jie, e, jiems siūloma eiti vienokias ar tokias pareigas, likus tik kelioms dienoms iki klausimų. Matėme, kokia situacija buvo susiklošiusi 2014 metais, bet manau, kad bet kuriuo atveju turime suteikti šansą kiekvienam kandidatui apsiginti. Penktasis punktas. Aš manau, kad e, Stambios frakcijos be abejo turi teisę e, tartis, dėl to ar pritarti ar nepritarti kandidatų, bet aš manau, kad smulkesniems frakcijoms taip pat turi būti palikta galimybė išsakyti savo nuomonę. Ir manau, kad e, taip mes ateityje galėsime geriau suvokti, kas įvyko. Uh, Ir tai bus užkirstas kelias galimiems e, kaltinimams, kad kažkas e, kažkam pritarė ir kažkam nepritarė. Manau, kad visi turi teisę išsakyti savo nuomonę. Mano labiau patyrę kolegos sako, kad tai, kas vyksta, yra normalu ir kad kartais uh, valstybė nariai gali pasirinkti pakeisti kandidatą. Bet aš nemanau, kad yra tinkama, kai siūlomas kandidatas visiškai nieko neišmano apie jam siūlomą portfelį. Ir jeigu tai ne pana Šefkovičius, jis gerai jisai yra patyręs ir žino, apie ką kalba, bet kartais kandidatai visiškai neatitinka jiems siūlomų pareigų. Ir gal būtų gerai, jeigu valstybės narės pasiūlytų kelis kandidatus, iš kurių mes galėtume pasirinkti lab, geriausią. Nors iš esmės man atrodo, kad būtų dar geriau, jeigu kiekvienam kandidatui būtų suteikta daugiau laiko pasiruošti klausimams. Nes e, praeitais metais laiko turėjome labai mažai. Žinojome, kada vyks klausimai, bet žinojome kartu, kad, kad ir iki tam tikros e, datos turėsime patvirtinti komisijos sudėtį. Ir todėl ne visuomet turėjome pakankamai laiko, kad galėtume tinkamai vertinti, ar kandidatas tinkamas. Gal apie tai galima būtų kalbėti e, šiame pranešime. Bet iš esmės manau, kad visi svarbiausi dalykai yra paminėti ir aš dėkoju kolegai nes pranešime yra spindėta tai, ką mes pamatėme prieš devynis mėnesius. Ponas Eichhaut, dėkoju pirinkė ir dėkoju pranešėjai už parengtą dokumentą, e, kalbam, kuriame kalbama apie klausimus. Tai yra tik tai nuomonė ir e, žinome, kad e, yra tam tikri pribojimai, ką galima paminėti tokio, tokiame trumpame dokumente. Ir man atrodo, kad kai kurias temas, kai kurios klausimus reikėtų išplėtoti, nes jie yra nepaprastai svarbus. Bet pirmiausia, aš visiškai pritariu tiems, kad sakė, kad mums reikia dialogo su kandidatu. Uh, kad mes e, turėtume galimybę užduoti klausimus ir išgirsti, savo atsakį, ir išgirsti atsakymus. Nes pagal dabartinę e, schemą mes užduodame klausimą ir kandidatas atsako į klausimą, ar net jeigu atsakymas mūsų netenkina, mes nieko negalime daryti, nes turime judėti toliau. Taigi manau, kad mes turime turėti galimybę paspausti komisijos narį, kad jisai tikrai atsakytų mūsų klausimą. Dėl klausimų sugrupavimo. Na, Jei mes pažvelgsime, pažiūrėjau, už sveikatą atsakingą komisijos narį, pamatysime, kad tas portfelis yra toks platus, kad aš net nežinau, ar galima būtų sugrupuoti jam ar jai skirtus klausimus. Aš manau, kad raštu gal tai ir gal ir galima būtų padaryti, bet žodžiu užduodant klausimus nelabai įsivaizduoju, kaip veiktų tokia e, schema. Nes vien jau pats klausimų grupavimo uh, grupavimas gali sukelti politinės diskusijas ir nesutarimus. Aš manau, kad tiesiog būtų labai, dargi e, būtų naudinga dar aptarti, ką konkrečiai mes norime e, pasiekti, kai grupuojame tuos klausimus. Nes gali būti ir taip, kad, pavyzdžiui, bus primtas koks nors politinės sprendimas neminėti kokiu nors klausimu. Ketvirtasis punktas. Be abejo, čia galima kalbėti apie tai, kasgi yra finansinių interesų deklaracija ir kokį vaidmenį vaidina Teisės reikalų komitetas. Ar jie realiai gali tikrinti pateiktą deklaracijoje informaciją, ar jie tikrina tik tai, tai ar deklaracija yra užpildyta laikantis visų reikalavimų. Nes pranešėjas e, sako, kad komitetas turi teisę išnagrinėti pateiktą informaciją ir vertinti, ar, ar kandidatas galės veikti savarankiškai. Bet čia kyla klausimas, kas yra tas savarankiškumas, kaip mes galime jį įvertinti. Ir čia reikėtų geriau apibrėžti Teisės reikalų komiteto norių vaidmenį, nes mes žinome, kad e, ir tame komitete per klausimus vyko diskusijos šiuo klausimu. Ir reikia suformuluoti savo rekomendacijas taip, kad būtų labai aišku, ką turėtų atlikti uh, Teisės reikalų komitetas. Penktasis punktas, čia aš pritariu tam, ką parašė pranešėjas, nes iš esmės čia kalbame apie tai, kaip priimamas sprendimas dėl to, ar mes pritarėme pasiūlytai kandidatūrai ar ne. Na, man atrodo, kad iš tikrųjų, jei didžioji dauguma pasisako už kandidatą, tuomet e, reikia apie tai laiške, mūsų laiške labai aiškiai pasakyti, gal taip galima ir paminėti, kad ir smulkios frakcijos tam ne, e, nepritarė tam sprendimui. Bet e, čia reikėtų taip pat ir apsispręsti, ar reikia reikalauti a, balsuoti komitetai. Man atrodo, kad tai yra keistas pasiūlymas. Jeigu viena frakcija nori, kad būtų balsuojama, tuomet aš manau, mes turėtume balsuoti. Labai keista, kad darbo tvarkos taisyklės galima interpretuoti taip laisvai. Šeštasis punktas. Čia aš visiškai pritariu, kad e, koordinatorių e, laiškas, kuriame turi būti nurodyta, ar bus balsuojama ar ne, ar pritarė didžioji dauguma kandidatūroje ar ne, turėtų būti paskelbtas per 24 valandas. Ir aš manau, kad būtina laikytis visų nustatytų terminų. Nes praeitą kartą mes matome, kad buvo vėluojama, dėlsime pateikti nuomonę ir tai nėra gerai. Ir aš manau, kad jeigu yra nustatomos datos, iki kurių, kurių reikia kažką atlikti, tuomet ir turime jų laikytis. Toliau. Ar klausimų trukmė yra tinkama? Ar užtenka trijų valandų? Na, akivaizdu, kad mm, kandidatui trys valandos yra pakankamai, pakankamas laikas. Bet mes žinome, kad kartais, ypač kai vyksta komisijos vicepirmininkų klausimai, uh, jų, jiems patikėtos rytis yra tokios plačios, kad klausimais turi dalyvauti keli komitetai. Ir klausimų gali būti tikrai labai daug. Ir to, tokiais atvejais labai sunku apsiriboti trimis valandomis. Tačiau darbo tvarkos taisyklėse aiškiai nurodyta, kad trukmė yra 3 valandos. O aš manau, kad čia mums reikėtų didesnio lankstumo, ypač kai kalbame apie vicepirmininkų klausimus. Ir kai klausimuose turi dalyvauti keli komitetai. Ir kai mes norime turėti tikrą dialogą su kandidatu, tuomet 3 valandų tikrai nepakanka. Ir gal reikėtų, kad klausimai būtų šiek tiek ilgesni. Taigi, Man atrodo, kad e, dokumente parengtos yra paminėti pagrindiniai klausimai, pagrindinės temos, bet reikėtų gal dar grįžtamiau aptarti, ką galima būtų padaryti, kad procedūra būtų patobulinta. Nes akivaizdu, kad ją reikia tobulinti. Dėkuoju. Dėkuoju, panas Mazuronis. Uh, thank you, chair. Uh, dear colleagues, I will speak. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu uh, savo gimtają kalbą. Kolegos, be bejonės paskirtųjų komisijos narių vieši klausimai yra būtini tiek parlamentui, tiek ES piliečiams, siekiant įvertinti kiekvieno kandidato prioritetus, tinkamumą, eiti pareigas ir panašiai. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šios komisijos formavimas užtruko per ilgai dėl kai kurių valstybių narių vėlavimo pateikti savo kandidatus į Europos komisijos narius. Ir siekiant išvengti tokios situacijos, ateityje, aš manau, galbūt būtų tikslinga nustatyti terminą, iki kurio valstybės narios privalo paskirti savo kandidatus ir griežtai tų terminų laikytis. Antras dalykas, manau, kad turėtų būti labiau atsižvelgiama į parlamento nuomonę pakeisti kandidatus į Europos komisiją arba perskirstyti jų e, portfelius. Mano nuomonė atsakingojo komiteto nuomonė turėtų tapti teisiškai įpareigojanti e, tai daryti. Ir trečias aspektas, kurį norėčiau pažymėti, tai yra, jog siekiant e, susitarimo įvertinimo klausimų turi būti tinkamai įgyvendintas lygiateisiškumo principas ir atsižvelgta į visų frakcijų, nepaisant jų dydžio poziciją. Aš manau, kad e, nepritarančių frakcijų e, nuomonė turėtų būti privalomai įtraukiama į vertinimo laišką. Tai tokios mano pagrindinės e, pastabos šiuo klausimu. Dėkoju uždėmesi. Thank you. Now, Mr. Balzo. Ačiū dabar, ponas Balzo elnök úr köszönöm a szót. a biztos előtti meghallgatás egy nagyon fontos esemény. Dėkuoju pirmininkė. Šis mm, klausimas, komisijos narių klausimas yra labai svarbus mm, įvykis procese. Tai tikrai labai mm, svarbus klausimai buvo iškelti, bet norėčiau grįžti prie pagrindinio klausimo. Šiame komitete Tikimasi, kad kandidatas turės žinių, pagrindinių žinių dėl savo paketo, kad jis žinos apie teisė, išmanys teisė, kurios procesą, kurie vyksta komisijoje, bet mes pamirštame, kaip atskiri komisijos nariai gauna šitą savo paketą, savo sritį. Tai ne tai, kad valstybės narės yra paskatintos pateikti asmenį konkrečiai sričiai, už konkrečią sritį atsakingą. Nes tada mes tikimės, kad tie žmonės iš tikrųjų turės išsamių žinių šitos srities, bet taip neatsitinka. Taigi, Taigi yra žmonių, kurie turi kažkiek laiko pasirenkti ir aš nenoriu pasakyti, kad mes neturėtume būti patenkinti tais asmenimis, bet neturėtume e, to, taikyti tokios sistemos, kuri išstumia tikrus profesionalus, kurie gauna tam tikrą sritį, už kurią jie yra atsakingi. Kai dėl klausimų ir, ir vėliau kai vyksta dialogas su komisijos nariais, aš pastebėjau didelę problemą. Gali atsitikti, kad komisijos narys nenori pateikti atsakymą į konkretų klausimą. Karminovela e, yra pavyzdys. Taip pat ponas Ekaut teigia, kad jeigu komisija nusprendžia, pavyzdžiui, vis tiekti kažkokių aukštesnių e, tikslų, didesnių tikslų, sakykime, kad, dėl, kad ir dėl atliekų tvarkymo ir, pavyzdžiui, negauname atsakymo. Tai tuomet toks pat klausimas vėlgi buvo užduotas, aš uždaviau tokį klausimą du kartus ir negavau atsakymo. Tuomet aš suprantu, kad didžiausia problema susijusi su šitais klausimais yra tai, kad nėra, negaunam tinkamo atsakymo į klausimus. Aišku, galima patobulinti procesą ir patobulinti tą patį klausimą, patikrinimą, bet vis dėlto manau, kad pranešimų pasiūlymas yra geras. Dėkoju, kadangi mums tiko nedaug laiko, aš norėčiau pats pateikti pastabas dėl mūsų patirties, dėl paskirtųjų komisijos narių klausimų. Na, išklausę kolegas, mes galim pasakyti, kad yra iškelti svarbus klausimai ir reikėtų išsiaiškinti terminus, kurie taikomi klausimams. Sutinku, kad reikėtų aiškesnės, grįžtesnės struktūros ir, pavyzdžiui, čia komitete mes e, išklausėm tiek daug e, komisijos narių, kurie tik iš dalies atsakė mūsų klausimus. Ir e, būtų idealu, kad būtų galima pateikti vieną klausimą ir tai nesiaiškinti dėl, dėl atsakymų. Tai čia vis dėlto sunku tokį, tokią tvarką taikyti. Na, yra žmonių, kurie tiesiog pateikia iš anksto paruoštus atsakymus, e, kurie tiesiog ne, ne, neatsižvelgia į klausimo detalės. Galbūt tas atsakymas kažkas kitas parengė. Taigi labai sunku tiesiog nustatyti, išrinkti tuos komisijos narius, jeigu leisim tokius atsakymus pateikti mums. Taigi, mano nuomonė, čia yra šiek tiek neaišku e, Kolega paminėjo Patričelo e, vieną punktą, šitas 24 valandų laikotarpis, bet kada pradedama skaičiuoti tas terminas, ar 24 valandos po klausimo pabaigos, ar tai yra tada, kai paskutinis atsakymas patiktas, kurį patikė paskirtasis komisijos narys, ar bus 24 valandos po to, kai baigėsi e, procesas, kai parlamentas pateikė nuomonę dėl komisijos narių. Kada šitos 24 valandos pradedamos skaičiuoti? Ir yra pirmininkų suiga, kur taip pat išreiškė savo nuomonę, ar 24 valandos prasideda po, po pirmininkų sueigos, ar po posėdžio pabaigos. Taigi reikia ir šitą dalyką išsiaiškinti. Atrodo, kad daugiau žodžių niekas neprašo, taigi jeigu komisijos atstovas norėtų pasisakyti, labai prašome, galbūt komisija norėtų pa, pateikti pastabas dėl to, ką mes sakėme, dėl mūsų nuomonės projekto. Taigi prašome e, komisijai suteikti žodį. Bonardui, sekretarija general. Labai diena, Konstantin Bajar, generalinio sekretariato atstovė. Aš labai trumpai noriu pasakyti, kad komisija labai mm, klausė, ir atidžiai klausėsi ir jūsų nuomonės panešėjo ir, ir teisės reikalų komiteto darbą. Ir mes labai e, konstruktyviai žiūrim iš tos klausimas, mes pritarėme um, skaidresniam darbo organizavimui ir kad tikrai lankščiau taikytume mūsų tvarką, kad visi komisijos nariai būtų tinkamai įvertinti. Tai labai trumpai tiek galėčiau pasakyti šią temą šiandien. Aišku, mes ir toliau e, labai atidžiai klausysime tai, išklausysime tai, ką jūs galite pasakyti dėl komisijos narių klausimų. Ačiū, o dabar vėlgi e, žodis pranešėjai, poni Pračišekė, ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti? Ačiū. Na, mes peržiūrėsime visus pasiūlymus, e, dėl kurių jie padėtų tobulinti mūsų tekstą. Ir logiška yra tokia, kad yra demokratinis dalyvavimas. Tiek pirmininkas Dėkoju. Dabar dėl laiko pakeitimus galime pateikti iki e, vidurdienio kovo 30 dienos. Iki tol galime pateikti pakeitimo pasiūlymus ir balsuosime e, Strasbūrė 27, 27 balandžio, o EFKO balsavimas yra numatytas gegužės 5 dieną. Toliau, kitas mūsų darbo tvarkės punktas – yra susitikimas su komisijos nariu. Mes dirbome šiek tiek greičiau negu tikėjomės, taigi dabar skelbiu pertrauką iki 11 valandos. Tada keismės nuomenėmis su komisijos nariu.

I... Gerbėjai kolegos, aš manau, kad mes galime pradėti posėdį. Ir dabar galėsime pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu pono Andriukaičiu. Ir mūsų keitimasis nuomonėmis vyksta struktūrizuoto dialogo dėl 2016 metų veiklos programos kontekste. Ir uh, Kolegoms yra gerai žinoma, kad šiuo metu yra nemažai teisėkuros dokumentų svarstomų, kurie patenka į e, komisijos nario įgaliojimų sritį. Tai yra ir in vitro diagnostikos prietaisai, ir vaistai, vaistiniai preparatai, vaistiniai pašarai, oficialus, oficiali kontrolė, naujoviškas maistas, medicinos prietaisai, klonavimas. Taigi daug temų ir aš manau, kad šiandien mes galėsime gerai pasinu, išnaudoti progą, užduoti komisijos nariui savo klausimus ir jam taip pat išsakyti, kas mūsų galva būtų svarbiausia, galvojant apie kitų metų darbo programą. 2015 metų darbo programa yra susijusi su tam tikromis problemomis, kurios atsirado dar 2014 metais ir su tam tikrais įvykiais, kurie įvyko, ir tai yra pirmiausia rinkimai. Mes stengiamės paprastai dirbti tokia tvarka. Pirmiausia, suteiksime komisijos nariui galimybę pasakyti įžanginę kalbą ir po to vyks du klausimų atsakymų ratai. Per, per pirmąjį klausimų raundą klausimus galės pateikti frakcijų atstovai, o po to Per antrąjį klausimų ir atsakymų ratą galėsime sutikti žodį komisijos nariams, komiteto nariams. Taigi aš kartu sutikiu žodį komisijos nariui, ponui Andriukaičiu, ir po to perėsime prie klausimų. Prašau. Pone pirmininkė, gerbimieji aplinkosaugos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariai. Džiaugiuosi galėdamas šiandien su jumis aptarti mums rūpimus klausimus, susijusių su maisto sauga ir sveikata. Naujoji komisija pradėjo dirbti prieš beveik penkis mėnesius. Nuo to laiko aš išnagrinėjau komisijos pirmininko pana Junkerio suformuluotas politinės gairės ir išsamiau išnagrinėjau galiojimą ir raštą. Uh, Taip pat buvau susitikęs ne kartą su komisijos nariais, Europos ir nacionalinių parlamento atstovais, ministrais ir kitomis, kitų suinteresuotų šalių atstovais. Tai yra, yra ir nevyriausybinio organizacijų, verslo, pilietinės visuomenės atstovai. Ir po visų šių susitikimų aš parengiau prioritetų sąrašą kiekvienai ma, mano kūruojamai politikos e, sričiai, tai yra sveikat, sveikatos ir maisto saugos sritise. Ir aš ketinu tų prioritetų laikytis e, tol, kol dirbs šį komisiją, tai yra iki 2019 metų. Aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime reguliariai apžvelgti sveikatos padėtį Europos Sąjungoje, įskaitant ir padėtį maisto saugos srityje ir bendrai kalbėti apie sveikatą ir e, su, maist, su sveikatai maisto sauga susijusią politiką valstybėse narėse. Ir taip, aš tikiuosi, mes galėsime optimizuoti pridėtinę vertę ES lygmenių. O šiandien aš norėčiau trumpai pristatyti Jums savo prioritetus, kuriuos dar baigia apibrėžti mano tarnybos. Norėčiau pasakyti, kad mano tarnybos uh, rengia du dokumentus, vienas skirtas sveikatos e, klausimams, kitas maisto saugos prioritetams. Procesas tebe vyksta. Ir aš aptarsiu tos dokumentus po to su komisijos e, pirmininko pavaduotojais, su kitais komisijos nariais ir tuos dokumentus viešai paskelbsiu. Ir paprašysiu, kad jūsų komitetas e, ir nevyriausybinės organizacijos bei kiti pakomentuotų šios dokumentus. Bet pirmiausia, aš norėčiau priminti uh, mums visiems, kodėlgi mes čia susirinkome ir koks yra mūsų Europos politikų vaidmuo. Mes esame vienos struktūros dalyviai. Mes privalome veikti pagal sutartis. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ypatingai į uh, ES veikimo sutarties 168 uh, straipsnį, kur yra nurodyta, kad mes, parlamentas, taryba, komisija ir valstybės narės privalo užtikrinti, cituoju, žmonių sveikatos e, aukšto lygio apsaugą, nustatant ir įgyvendinant visas sąjungos politikos ir veiklos kryptis. Tai yra bendra mūsų atsakomybė. Be abejo, natūralu, kad turime skirtingas nuomonės ir perspektyvas. Manoji yra pagrįsta prioritetais ir, ponu, ir pirmininko Junkerio uh, e, įgaliojimuoju raštu, ir, kurį patvirtino ir šis parlamentas, o jūsų perspektyva atspindi jūsų rinkiminę programą, kuri susilaukė svarbiausio pripažinimo, tai yra rinkėjų pritarimo. Uh, Ir uh, mūsų vienė tai, kad mes visi tarnaujame Europos piliečiams ir mes norime padaryti viską, kad po penkerių metų žmonės tikrai pastebėtų, kad jų gyvenimas realiai pasikeitė. Dabar kalbėdamas labai konkrečiai, Aš norėčiau, kad mes kartu dirb, e, dirbtume tam, kad sumažintume skirtumus tarp valstybių narių ir jų viduje. Pavyzdžiui, mes matome, kad skirtumas tarp ilgiausios ir trumpiausios gyvenimo trukmės ES yra 8 e, metai 4 mėnesiai mes turime sutekti savo pastangas tam, kad e, per kitus rinkimus mes e, ne tik galėtume įrodyti, kad mes e, iš tikrųjų realiai kažką pakeitėme, bet ir kad parodytume, kad mes nebijome ekstremalių kraštutinių politinių pažiūrų. Uh, Ir aš norėčiau dabar Jums papasakoti apie savo prioritetus ir tikiuosi, kad tie prioritetai atspindi ir Jūsų rinkėjų susirūpinimą ir poreikius. Pirmiausia, sveikatos prioritetai. Čia yra tokie svarbiausi dalykai - prevencija, propagavimas ir apsauga. Su lėtinėmis lygomis susijusios naštos mažinimas, sveikatos priežiūros sistemos, kova su atsparumu antimikrobiniams vaistams ir piliečių apsauga nuo tarpvalstybinių grėsmių. Kai prieš pusmetį kreipiausi jūsų komiteto narius, aš sakiau, kad aš remsiuosi trim principais. Tai yra apsauga, propagavimu ir prevencija. Mirtingumo rodikliai nepriklausomai nuo mirtingumo priežasties, visuomet bus pernelik dideli. Bet mano tikslas yra kovoti su rizikos veiksniais ir raginti kolegas komisijoje visiškai pilna pimtimi integruoti sveikatos aspektai visas politikos kryptis. Mes visi žinome, kokie yra rizikos veiksniai. Tabakas, alkoholius, nepakankamas fizinis aktyvumas, nesveika mytyba, nutukimas ir stresas. Mūsų užduotis yra mažinti šiuos rizikos veiksnius, mažinti riziką tam, kad mes sumažintume sergamumą lėtinėmis lygomis. Iš tai, kodėl aš norėčiau dėkti nuoseklesnę politiką, nuoseklesnį politinį požiūrį į veiksmus ir diskusijas, kurios vyksta ES lygmenių. Aš jau pradėjau renkti susitikimus su suinteresuotomis šalimis. Pavyzdžiui, jau buvau susitikęs su alkoholio ir sveikatos forumo, sveika, sveikos mytybos ir fizinio aktyvumo propagavimo platformos nariai e, atstovais. Su jais mes pasikeitėme nuomonėmis apie tai, ką ES galėtų nuveikti šioje srityje su sveikatos e, apsaugos ministrais neformalioje ministrų taryboje. Kitą mėnesį aš visus šios klausimus aptarsiu, kalbėsime konkrečiai apie alkoholį ir mytybą. Taip pat aš nekantrai laukiu parlamento rezoliucijos dėl alkoholio vartojimo, kuri, kiek aš suprantu, turi būti patvirtinta balandžio mėnesį. Be to, aš raginu valstybės narės ir imiu jų pastangas užtikrinti, kad žmonės galėtų kuo anksčiau pasitikrinti sveikatą, kad lygos būtų diagnozuojamos ir gydomos kuo ankstesnėje stadijoje, kad žmonės galėtų pasiskiepyti. Mūsų tikslas yra padėti valstybėms narėms e, parengti integruotą požiūrį į e, sveikatos priežiūrą ir mažinti ankstyvą mirtingumą. Dabar aš noriu pakalbėti apie sveikatos apsaugos sistemas apie jų prieinamumą, veiksmingumą ir atsparumą. Mano įgaliojimame, man skirtame įgaliojimame rašte ponas Junkeris kalbėjo apie tai, kad aš turiu daugiau dėmesio tiekti sveikatos sistemų veiksmingumo vertinimui. Mes norime parengti Um, surinkti informaciją apie kiekvieną šalį ir bendrą padėtį ES, taip kad ta informacija galėtų būti panaudota įgyvendinant Europos semestro procesą. Ir naujoji beje ekspertų grupė, vertinanti sveikatos sistemos veiksmingumą, jau pradėjo savo darbą lapkričio mėnesį. Ji e, teikia platformą valstybėms narėms keistis patirtimi ir išsiaiškinti, e, pagal kokią metodologiją reikėtų vertinti sveikatos apsaugos sistemų veiksmingumą. Juk mes norime da, E, išsiaiškinti, ką reikėtų patobulinti propagavimo ir prevencijos srityje, kaip galime sustiprinti mūsų sveikatos sistemas. Mes norime, kad ES valstybės narės turėtų priemonės, kurios padėtų skatinti pozityvius pokyčius. Ir čia aš noriu paminėti direktyvą dėl pacientų teisų tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugas e, ir jų galimybę naudo, gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas visoje ES. Visoje ES. Iš esmės, e, ši direktyva direktyva ne, ne tik atvirtina teisę gydytis kitoje šalyje ir, ir garantuoja, kad bus padengtos tokio gydimo išlaidos, bet ir taip pat suteikia naujas galimybės mums bendradarbiauti visoje Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės pagal šią direktyvą galės geriau bendradarbiauti, ypač dėgiant elektroninės sveikatos ir sveikatos sistemų e, technologijų vertinimą. Aš taip pat noriu paskatinti valstybės narės bendradarbiauti, užtikrinant geresnę prieigą prie naujoviškų vaistų ir taip pat e, užtikrinant vaistų kainodaros skaidrumą. Tai yra klausimai, kurie aktualūs ir jums, kurie rūpi ir jums. Dabar atsparumas mikrobiniams vaistams. Būdamas gydytojų, aš žinau, kad mes negalime atsisakyti antimikrobinių vaistų. Tai yra labai svarbi priemonė mums kovojant su įvairiomis lygomis. Bet kartu aš taip pat puikiai žinau, kad ir dažnai piknaudžiaujame šiais vaistais ir dėl to mažėja gydimo jais veiksmingumas. Jau šiuose rūmose buvo svarstomos dvi iniciatyvos. Tai yra pasiūlymas dėl vaistinių pašarų ir e, pasiūlymas dėl veterinarinių vaistų. Dabar e, vaistiniai pašarai. Aš džiaugiuosi, kad siūlomos priemonės, ypač e, antimikrobinių e, medžiagų prevencinio naudojimo vaistiniuose pašaruose draudimas, susilaukė jūsų pritarimo. Ir uh, Veik, antimig, kovos su antimikrobinio atsparumu veiksmų planas turi būti baigtas įgyvendintas 2016 metais. Ir aš tikiu, po to ketinu surinkti aukšto lygio konferenciją, kurioje galėsime aptarti įgytą patirtį. Ir tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas. Toliau, grėsmės sveikatai. Akivaizdu, kad mes visi norime apsaugoti savo piliečius. Ir mes galime suvaidinti svarbu vaidmenį, stiprindami ES gebėjimus reaguoti krizės ir ypač į pandemijas. Mes šiuo metu bandome analizuoti pamokas įgytas per ebolos e, karšlygės protrukį. Ir mes ką tik pradėjome e, pirmąjį bendrų viešųjų pirkimų procedūrą asmeninės apsaugos įrangai ligoninėms įsigyti. Ir taip pat jis ligoninėms gali pasiruošti saugiai gydyti ligonius sergančius infekcinėmis lygomis ir ebolos karšlygė. Galiu tik tai raginti valstybės narės toliau geriau pasinaudoti ši, visomis šiomis priemonėmis. Toliau, maisto sauga. Šie prioritetai būtų to, tokie. Krizių valdymas, maisto sauga ir geresnė, geresnės reguliavimas sprendimų prieimimo proceso peržiūra genetiškai modifikuotų organizmų srityje. Kovas su atsparumu mikro, antimikrobiniams vaistams, endokrininė, endokrininė sistema ardančios medžiagos klonavimas, gyvūnų gerovė, maisto produktų ženklinimas. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti kiekvieną iš šių temų. Uh, Aš norėčiau Jums priminti, kad pirmininkas man patikėjo štai tokią užduotį. Užtikrinti, kad komisija visuomet būtų pasiruošusi paremti ES gebėjimus reaguoti į krizes. ES maisto saugos standartai yra aukščiausiai pasaulyje ir todėl svarbiausia mano užduotis yra užtikrinti, kad taip būtų ir ateityje, ir kad mes galėtume tinkamai valdyti galimas krizės šioje srityje. Ir antroji mano užduotis yra ta, gerbti komisijos įsipareigojimą mažinti biurokratiją, su kuria susiduria maisto pramonės atstovai. Ir trečias svarbus aspektas čia yra standartų netitinkačių maisto produktų importas. Ir aš noriu Jums pasakyti, kad aš darysiu viską, kovodama su tais, kas nesilaiko taisyklių ir kas sukčiauja. Po to, kai bus baigta oficialių kontrolių ir patikrinimų taisyklių pežiūra, uh, Aš skirsiu visą dėmesį standartų netitinkančių pro, produktų, nesaugių ar, ar suklasotų produktų problemoms. Ir čia mums reikės bendradarbiauti su įvairiomis kitomis institucijomis. Tai yra ir su muitinė, ir su uh, uh, mokesčių inspekcijomis, OLAFu ir kitomis. Toliau, GMO. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs padėjote mums surasti e, bendrą sprendimą. Ir kita mano užduotis tai yra peržiūrėti e, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo maisto produktuose ir pašaruose e, leidimo procesą. Akivaizdu, šiuo metu procesas vyksta ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pateikti savo išvadas jau balandžio mėnesį. Europos Sąjunga nuolat yra raginama daryti daugiau, kad atlieptų piliečių lūkesčius. Ir aš tikiuosi, kad mes su parlamentu galėsime palaikyti konstruktyvų dialogą tam, kad galėtume surasti sprendimus, kurie atitiktų atsakomybės lygį, kurius tenka demokratiškai išrinktoms vyriausybėms. Toliau, endokrininė sistema ardančios medžiagos. Tai trečiasis mano prioritetas. Ir mes apie tai kalbėjome plenarnėme posėdėje. Uh, Ir mes turime daryti viską, kad pirmiausia galvotume apie mūsų piliečių sveikatą. Jau vykdomas poveikio vertinimas ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime kelti informuotumą šiuo klausimu. Aš norėčiau pakviesti Jūs dalyvauti diskusijose su parlamento nariais, kuri vyks balandžio 23 dieną viešoje konferencijoje. Toliau gyvūnų gerovė. Dabartinė gyvūnų gerovės strategija turi būti baigta gyveninti iki šių metų pabaigos. Pavyko gyveninti praktiškai viską ir dėl to ES šiandien gali rodyti pavyzdį e, kitoms pasaulio šalims gyvūnų e, gerovės e, užtikrinimo srityje. Tačiau dar yra šiokių tokių klausimų, kurie nėra įspręsti. Gyvūnų gerovė yra labai svarbi tema. Tačiau tai yra ir labai jautrus klausimas. Todėl turime išnagrinėti visus įmanomus sprendimus. Pavyzdžiui, tai gali būti priemonės nuo strategijos, peržiūrė, nuo strategijos peržiūros iki naujų teisės aktų rengimo. Gal reikėtų geriau išnaudoti subsidiarumo principą. Ir aš šiuo metu svarstau, kokiu veiksmu reikėtų imtis ateityje. Bet aš tikiuosi, kad jūs suprasite, kad man pirmiausia reikės šį labai jautrų klausimą aptarti su kolegomis e, Europos komisijoje ir tik po to aš galėsiu paskelbti jums apie tolesnius savo žingsnius. Toliau, maisto produktų ženklinimas. Vartotojams, vartotojai vis labiau domisi e, maisto produktų kilme. Ir e, šis parlamentas taip pat pasisakė už tai, kad būtų įvestas privalomas mėsos ingredientų maisto produktuose žymėjimas. Tačiau mūsų atliktas tyrimas rodo, kad vartotojai nėra pasirengę mokėti už tokią informaciją. Todėl šiuo metu aš nesu dar visiškai įsitikinęs, kad aš turėčiau ar galėčiau pasiūlyti įvesti privalomą mėsos produktų žymėjimą ES lygmenių. Pone pirmininkė, prieš baigdamas aš taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie šiuo metu svarstamos teisėkuros pasiūlymus. Nauji maisto produktai ir klonavimas. Jums yra žinoma, kad dar vasario pabaigoje mes aptarėme šios klausimus. Dabar pasiūlymas dėl naujų maisto produktų. Šiuo metu vyksta trišalės darybos pirmojo svarstymo e, etapo trišalės darybas. Ir aš tikiuosi, kad tenai bus padaryta gera pažanga ir kad viskas bus įspręsta greitai. Ir dar vienas svarbus dalykas tai - ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė. Čia noriu dar kartą labai aiškiai pasakyti, kad negali būti jokių kompromisų dėl Europos maisto saugos standartų. Mes neatsisakysime aukštų aukšto maisto saugos lygio, kurį nustatėme rūpindamiesi savo piliečių sveikata. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, aš trumpai apžvelgiau savo darbo dviejose skirtingose sritise prioritetus, bet prieš baigdamas savo pasisakymą norėčiau visiems priminti, kad mūsų vienė bendras tikslas tai yra mūsų piliečių sveikatos gerinimas ir maisto saugos užtikrinimas. Ir tai atitinka tikiuosi ir jūsų darbo programą. Aš tikiuosi, kad po penkerių metų mes galėsime pasakyti, kad ne, ne tai, kad mes norėjome kažką pakeisti, bet kad mums pavyko tai pakeisti. O dabar nekantriai lauksiu diskusijos su gerbiamais komiteto nariais. Dėkuoju. Uh, uh, Dėkui komisijos nary už jūsų įžanginį jūs pristatymą. Dėkui už tai, kad apžvelgėte viską, ties kuo dirbate. Ir dabar suteiksime galimybę pateikti jum klausimus. Pirmiausia, Pytė Lyzė, EPP frakcijos vardu. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas komisarė. Norėčiau du dalykus pateikti. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad mūsų komitetas didelę balsų daugumą netaip seniai balsavo už pakeitimus susijusius su maistinė perdirbtų mėsos produktų verte. Ir taip pat susijusia su maisto maistingumu Dažnai etiketėse matome, kiek maisto produktai yra cukraus ir kitų maistingų medžiagų. Ir norėtume jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote. Toliau, kova su antimikrobinio kitas. Atsparumas antimikrobiniams vaistams. Taip, jūs pabrėžėte, kad tai yra viena iš svarbių jūsų veiklos ryčių ir čia negalime atskirti e, gyvūnų sveikatos nuo žmonių sveikatos. Yra nusiskundimų iš ūkininkų, kiek žinome, dėl to, kad per daug reguliuojama ūkininkų veikla, norima, kad kuo mažiau antibiotikų būtų naudojama žemės ūkyje. Taip, turime riboti ne tik antibiotikų vartojimą žemės ūkyje, bet turime siekti, kad ir žmonės mažiau naudotų antibiotikų ir pirmiausia, tai e, turėtų būti valstybių narių e, noras valstybių narių prerogatyva, bet buvo, jūs minėjote, 168 Europos e, Sąjungos veikimo starties straipsnį, kuris taikomas ne tik gyvūnų sveikatai, bet ir žmonių sveikatai. Turime e, siekti kad ir kalbant apie žmonių sveikatą, nebūtų piknaudžiaujama antibiotikų vartojimu, bet to turime skatinti medic... E, farmacinės įmonės e, kurti naujus, naujus antibiotikus. E, dėkoju. Toliau ponas Matijas Got. Dėkui, gerbiamas komisijos nary jūsų darbo programa iš tiesų labai plati. 15 e, metais, e, ko gero, negalime tikėtis kažkokių ypatingų rezultatų. Norėčiau paklausti apie TTIP sutartį su JAV tarptautinę, tarpatlantinę prekybos ir investicijų sutartį, kuri, regis, Amerikoje nesusilaukia labai didelio entuzijazmo, nes kyla labai daug klausimų dėl šios sutarties, kalbant apie klonavimą, e, hormonų naudojimą, auginant gyvulius, visi šie dalykai mum yra svarbus Taip vyks ir viešos diskusijos šiais klausimais, bet norėtume gauti daugiau informacijos apie tai, kaip vyksta šios dėrybos su Amerika. Mūsų frakcijai e, sveikata, e, gyventojų sveikata yra vienas iš svarbiausių dalykų. Vyko diskusijos plenarinėje sesijoje, bet turime imtis ir konkretesnių veiksmų. Aš žinau, kad komisija negali kištis į tas rytis, kurios yra valstybių narių kompetencijoje, bet norėčiau paskatinti e, drąsiau žengti e, siekiant užtikrinti e, vaistų prieinamumą visiems gyventojams. Ir tai, kad vaistų kainos nebūtų labai didelės, pavyzdžiui, kai kalbame apie hepatito C vaistus, patys naujausi vaistai kainuoja labai brangiai. Ir kaip tada elgtis vartotojams, ką daryti pacientams, kuriem reikia tokių vaistų, nes jie jų neįperka. Kitas e, klausimas e, - tarp valstybinės sveikatos apsaugos paslaugos. Jau yra nemažai e, nuveikta šioje srityje Ar galėtumėt galbūt um, smulkiau apie tai papasakoti? Dar vienas komentaras. Septintame dešimtmetyje buvo skandalas dėl vieno iš vaistų, kuris vis dar tebe naudojamas. 900 žmonių yra mirę nuo to vaisto naudojimo. Ir yra e, žmonių, kurie ir dabar susiduria su to vaisto pasiekmėmis. Devyni šimtai asmenų, kurie naudojo talidomidą talidomidą. E, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Švedijoje yra nukentėję nuo to vaisto naudojimo ir aš tikiuosi, kad jūs, komisarė, galėsite čia uh, prisidėti prie to, kad tų žmonių problemos būtų išspręstos ne biurokratinių, o realių uh, jiem teikiančių pagalbą būdų. Toliau ponas Pieka. Panie komisarzu. Labai dėkuoju, ponio komisijos nariai, iš visiškai nemanau, kad šita programa, ko jūs pristatėte, yra labai kukli. Ne, tai labai plati problema ir programa reikalauja didelių darbų. Ir rimosi tą patirtimi, kuri atsiranda iš antros dalies komisijos darbo. Čia noriu, noriu iškelti klausimą. Visų pirma, komisijoje rengiami tam tikri teisės aktai, pateikiami parlamentui, dėl jų balsuojama, patvirtinami ir nustatomi terminai, kada jie bus įgyvendinami ir tada kyla problemos. Deja, e, dėl direktyvų įgyvendinimų, e, tai tikrai kyla didelių problemų. Aš suprantu, kad yra bandomi e, bandami, nauji bandom, bandymai yra, einama į naujus svirtis, bet pateiksiu pavyzdį, tai yra tabako direktyva. Viena buvo svarbiausių e, paskutinės kadencijos dar teisės aktų, tai bus susijusi su visuomenės sveikata ir žinome, kad tab tabakas tikrai kyla, e, kenkia žmonių sveikatų tiek rukoriams, tiek aplinkiniams, bet kad šita direktyva galėtų veikti, tai e, yra planuota tam tikra dalis e, įgyvendinimo teisės aktų. Ir dėl to turiu tam tikrą klausimą. Tie įgyvendinimo teisės aktai turi apibriežti e, pakuotės, įvairių tabako mišinių gamybą ir taip toliau. Ir man susidaro įspūdis, aš esu įsitikinęs, kad šitame teisės aktų rengimo leidimo procese gyvenimo teisės aktų teisėse yra numatoma ir stebėjimas, ir čia yra e, labai daug atsiliekama didelis vėlavimas. Dėl to klausimas, ar komisija gali per protingą laiką, per ateinamą laiką e, šitos, e, iš, parengti teisės, įgyvendinimo teisės aktus prie tabakų direktyvos ir stebėti, kaip šitie teisės aktai įgyvendinami. Jeigu ne, tai tuomet ar komisija svarsto galimybę atnaujinti šitą tabakų direktyvą e, ir kaip manote, e, kad nereikėtų skirti e, daugiau laiko gyvendinimui tam tikrų teisės aktų, nes veiklos intensyvumas tai nereiškia teisės aktų rengimas, nuomonių skaitimas, bet visų pirma tai veiksminga veikla įgyvendinant šitos teisės aktus, šitos įgyvendinimo teisės aktus, kurie e, išplaukia iš tos direktyvos. Ar ponas komisaras dabar turi dokument, duomenų šitą tema, ar yra kyla sunkumų dėl gyveninimo teisės aktų rengimo e, susijusius tabako direktyva ir ar jūs turite domenų, e, kaip valstybės narės įgyvendina tuos konkrečius teisės aktus. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Aldė frakcijos vardu, ponia Maisner. Dėkui, dėkui, gerbiamas komisarė, už tai, kad atvykote, už tai, kad pristatėte savo programą. Turiu du klausimus ir už kolegę pateiksiu klausimą ir komentarą. Aš pritarčiau jūsų abejonėms, kad ko gero nereiktų privalomo perdirbtos mėsos e, kilmės nurodymo, bet parlamentas kaip ir pasisakytų už privalomą tokį žymėjimą. Komisija e, sakė, kad nori atsimti skaidrumo direktyvą ir e, pasiūlymą dėl vaistų kainų. Šie visi klausimai yra labai svarbus ir parlamentas jau e, pirmą svarstymą šių dokumentų yra atlikęs ir priėmė savo nuomonę dėl to, kaip mm, pacientai galėtų mm, gauti galimybę pasinaudotis inovatyviausiomis medicinos sistemomis ir kaip mm, galėtų už tai valstybės už tokį gydimą apmokėti. E, kitas klausimas. Farmacinė įmonė, e, farmacinė sektorė, farmacinis sektorius yra vienas ES konkurencingumą užtikrinančių sektorių ir ar Ir kitas mano klausimas susijęs su medicinos prietaisais. Žinau, kad tai ne jūsų kompetencija, tai jūsų e, kolegos kompetencija, bet kadangi jūs esate daktaras, tai tikrai to domitės. Ką jūs galvojate apie medicinos prietaisų vystimasi? apie tai, kur, kur judama šioje srityje. Dėkui toliau guja vardu, ponia Kaniečna. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas e, komisijos nary, norėčiau padėkoti jum už jūsų darbo pristatymą. Matome, E, popieriuje išdėstytą jūsų darbo programą ir norime e, konkrečių klausimų pateikti. Asmeninių komentarų neteiksiu, bet jūsų 3P, 3P e, strategija – prevencija, skatinimas ir apsauga – prevention, promotion and protection – jūs kalbate apie dalyvavimo e, skatinimą, participation. Kaip e, čia jūs matote viso to ryšį su piliečių iniciatyva dėl teisės į vandenį. O tas dalyvavimas ir bendradarbiavimas su pacientų organizacijomis yra labai svarbus, nes pacientų organizacijos vaidina labai svarbu vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje. E, jom visoje Europos Sąjungoje, šiom organizacijom visoje Europos Sąjungoje skiriama per mažai dėmesio. Galbūt galėtumėte įtraukti į savo darbo programą ir e, bendradarbiavimo su pacientų organizacijomis galimybę ir aiškių taisyklių šioje srityje nustatymą. Mes kalbame apie e, galimybę visiems gauti sveikatos paslaugas. Tikimės, kad ir jūs uh, aktyviai veiksite šioje srityje. Dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie galimas e, grėsmės, e, apie klastingas lygas. E, tuberkuliozė yra viena iš tokių lygų. Kalbant apie tuberkuliozę, tai jos plitimas yra nulemtas ir socialinių faktorių, Ar tuberkuliozės problema jūsų nuomonė yra išimtinai tik sveikatos apsaugos klausimas? Ar tai taip pat m, mm, apima ir platesnį e, šio aspekto suvokimą? Ponas Eckhout. E, dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas e, komisarė už tai, kad pabandėte apriepti savo darbo sritį. Aš norėčiau tris klausimus pakomentuoti ir norėčiau iš jūsų daugiau informacijos apie tai. Pirmiausia, T-tip dėrybos. Man situacija visai neaiški. Kiekvieną kartą, kai komisijos atstovas kalba apie T-tip, visat pabrėžia, kad mano srityje Europos standartai dėrybose nesvarstomi ir jokių kompromisų nebus daroma. Jūs sakėte, kad maisto saugos rytyje čia nebus jokių kompromisų. Kai kalbame su už aplinkos apsaugą atsakingų komisarų, jisai sakys, kad toje srityje nebus nusižengta Europos standartam, bet komisarė Malstrom sako, kad tos dėrybos nėra tradicinės dėrybos tos dėrybos, TTIP dėrybos būtent ir yra sutelktos į taisyklių ir standartų e, svarstymą. Bet jei kiekvienas komisaras sako, kad mano srityje nebus nusižengta europiniams standartams ir nebus daroma jokių kompromisų, tai man iš tiesų nebeaišku, kaip iš tiesų su tomis diskusijomis dėl standartų. Nes jei jūs ir kiti komisijos nariai sako, kad jokių nuolaidų nebus daroma, tai regis tada dėrybos turi sustoti. Toliau, gyvūnų gerovė. Jūs sakėte, kad gyvūnų gerovė e, šioje srityje subsidiarumo klausimas yra svarbus, kad turite kai kuriuos dalykus aptarti su kolegomis. Bet aš suprantu, kad gyvūnų gerovės klausimai nepatenka į šių metų darbo programą o valstybės narės nori, kad komisija pasiūlytų naujų teisės aktų pasiūlymus, bet visą laiką jūs sakote, kad taip, tai jautrus klausimas, čia turime į jį žiūrėti subsidiarumo šviesoje, bet Lisabonos sutartyje yra pasakyta, kad įgyvendinant ES žemės ūkio, transporto, technologinės plėtros e, ir kitas programas valstybės narės teiks rūpinsis gyvūnų gerovė, visapusiškai rūpinsis gyvūnų gerovė. Kodėl, jei Lisabonos sutartyje pabrėžiama rūpinimas gyvūnų gerovės svarba, kodėl jūs sakote, kad tai yra jautrus klausimas ir turite dėl jo tartis su, kolegėmis, nes tai, su, su kolegomis, nes tai susijęs su subsidiarumu. Kai vyksta diskusijos apie klonavimą ir EFSA, sako, kad klonavi, dėl klonavimo kenčia gyvūnai, tai kodėl komisija nenori e, re reglamentuoti e, klonavimą e, tokių klonuotų gyvūnų, įtraukdama ir klonuotų gyvūnų palikuonis. Čia negalime kalbėti apie subsidiarumą, tai yra vienas iš pagrindinių Lisabono starties principų ir turite į tai reaguoti. Toliau maisto ženklinimas. Vokietijos FDP meras yra jūsų pusėje, bet dauguma parlamente nori, kad būtų nurodyta mėsos, perdirbtos mėsos produktų kilmė. Jūs sakote, kad vartotojai to nenori, Bet aš įsivaizduoju, kad Europos parlamentas atstovauja Europos piliečių daugumai. Tai jeigu parlamentas to nori, o jūs sakote, kad studija rodo, kad piliečiai nenori, tai jūs kaip ir atmetate parlamentą kaip Europos piliečių atstovą. Ir tokie jūsų pareiškimai mane stebina, nes jūs nenorite atsižvelgti į Europos piliečių nuomonę dėl e, maisto produktų ženklinimo. Nenorite reaguoti į tokią jų nuomonę. FD. Dėkuoju. FD, ponas Pedičinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas e, konvencijos narė, aš norėčiau daryti nuorodą į nesenai atliktą tyrimą. Tai yra tarptautinė tyrimo agentūra, viešio tyrimų e, agentūra pagal e, PPO ir jie teigia, kad yra vienas iš herbicidų, kad tas herbicidas. kad Monsanto herbicidas yra kenksmingas. Taigi yra dar kitai tos medžiagos, kurios yra kancerogeninės ir yra kiti produktai, kurie yra e, yra kitos antikūtinė sistema ardančios medžiagos ir kai kas yra palikta valstybių narių kompetencijai, bet kiek galime ignoruoti šitokius tyrimus, kurie akivaizdžiai įrodo, kas yra Europos Sąjungos, kad Europos Sąjungos piliečių teisės tai yra ribojamos, ypač jų teisė į sveikatą. Na, mums, mes norime, kad tyrimais pagristi vaistai būtų vartojami ir, ir būtų vyraujantis. Ir šitas ryšys tarp mokslo, mokslinio pagrindų parengtų vaistų ir ir tam tikrų e, vaistinių produktų, tam tikrų farmakologinių produktų. Yra skiepai, mes parengėme skiepus pandemijų atveju, kaip pavyzdžiui, ebolos karštinė ir, ir taip pat antibiotikai, kurie gali paskatinti atsparumą antimikrobiniams vaistams. Ir mano nuomonė, jeigu ir farmacijos kompanijos turi didelę galę savo rankose, jie turi licencijavimo sistemą, jie ją tvarko ir jie nustato kainas. Ir tuomet yra dar ir tyrimai, tyrimo pusė. Tyrimo laboratorijos apskritai jos siekia inovacijų ir vaistų kainos nėra nustatomas pagal tikrasias inovacijas palyginus su senais, senaisiais vaistais. Čia yra daugiau negu vien tik tai marketingas. Ir e, nebūtinai yra kažkokios tikros inovacijos, kurių, kurių, kurios yra vertinamas, kurių kaina nustatoma. Ir galiausiai yra pinigai telkiami ten, kur, kur yra svarbiausi interesai. Ir dažniausiai didžiausias Francijos bendrovės, didelė dalis tų investicijų skiriama didžiausiai, daugiausia pelno sukuriantiems vaistams. Na, ko mes norėtume turėti, tai kad būtų atspindėta ir būtų saugoma žmonių sveikata visose valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad tyrimų sektorius turėtų e, išspręsti šitą klausimą. O dabar privačios laboratorijos nieko nedaro. After... Dabar e, suteikiu žodį komisijai po pirmojo klausimų raundo, kad jis galėtų pateikti naudingų svarbių atsakymų. Ir prašyčiau apriboti, apsiriboti 7-8 minutėmis, nes mes turim ilgą kalbėtojų sąrašą, kurie norėtų užduoti komisijos narių klausimus. <coughs> <coughs> Dėkoju. Sunku per tokį trumpą laiko tarpą atsakyti į tokius plačius klausimus. Bet pirmiausia, norėčiau sakyti į Peter Lyze pateiktą klausimą. Jūs kalbėjote apie maistingumo vertes, apie sparumą mikro, antimikrobiniams vaistams. Ir kai kalbame apie antimikrobinės problemas, reikėtų turėti bendrą požiūrį į sveikatą. Tai reiškia, kad reikia kalbėti ir apie veterinarinius vaistus, ir apie žmonėms skirtus vaistus. Aš visiškai jums pritariu. Aš manau, kad mums reikia remti tokį holistinį požiūrį. Bet pradėsiu nuo maistinių medžiagų ir informacijai jos nuo maistingumų. Taip, reikia, reikia nurodyti druskos, cukraus ir uh, sočiųjų riebalų kiekį. Ir mes norime, kad vartotojų pateikiama informacija būtų aiški, nebūtų klaidinanti, kad vartotojams nesusidarytų klaidingas vaizdas apie produkto maistinę vertę. Aš žinau, kad mes vėluojame Ir dabar labai sunku yra vertinti e, visas nuomonės. Ir šiuo metu komisija vis dar svarto, kokiu žingsniu, žingsniu reikėtų imtis dėl e, informacijos apie maistingumą. Naujosios komisijos politinėse gairėse yra nurodyta, kad mes ketiname ir toliau tęsti pamastymus šiuo klausimu. Bet aš galiu pasakyti, kad mes privalome pripažinti kad čia esminis klausimas nėra maistinė, e, maistinės vertės. Čia yra e, kalba eina apie rizikos valdymą, apie nutukimą, apie lėtinės lygas, apie prevenciją, apie apsaugą. Kalbame apie visus šios klausimus kartu, apie visą šios temos sudėtingumą. Ir būdamas gydytoju, aš negalėčiau pasiūlyti kitokio būdo kovoti su nutukimu, tik e, kaip negalvojant apie druskos, cukraus ir kitų medžiagų kiekį maisto produktuose. Visi tai supranta, bet visi žinome, kad ši tema yra labai e, sudėtinga ir valstybių narių nuomonės yra skirtingos. Ir jau minėjau, kad mes vis dar e, svarstome šią temą. Toliau, atsparumas antimikropiniams vaistams. Norėčiau pasakyti, kad šiandien jau numatyta imtis 12 veiksmų 7 sritise ir visi tie veiksmai yra nepaprastai reikalingi. Jūs minėjote, kad būtų gerai, jei galima būtų praplėsti teisinį pagrindą. Aš negaliu iš karto sureaguoti į šį pasiūlymą, bet aš suprantu, kad mes turime naudotis visomis priemonėmis tam, kad galima būtų užtikrinti, kad antibiotikai nebūtų naudojami be reikalo. Reikia, kad tiek veterinarijoje, tiek gydant žmonės antimikrobiniai vaistai būtų naudomi tik tuomet, kai tai yra tikrai reikalinga. Tik tuomet, kai reikia da, užkirsti kelią da, a, mikrobinių lygų plitimui. Jūs kalbėjote taip pat yra būtinybė ieškoti alternatyvius gydimo metodus. Mes šiuo metu nagrinėjame šį klausimą su da, visomis suinteresuomis šalimis, galvome, kaip galima būtų mažinti uh, antimikrobinį riziką. Uh, Bet čia reikia tinkamo stebėjimo, tinkamos stebėsinos tiek veterinarijoje, tiek uh, medicinoje. Aš esu pasiruošęs kelti šios klausimus konferencijose ir pirmininkaujant Latvijai mes turime puikią progą aptarti tuberkuliozės e, klausimą ir atsparumą e, vaistams skirtiems kovoti su tuberkulioze, mums reikia priežiūros, stebėsenos ir reikia turėti bendrą sistemą. Tam, kad turėtume visą e, informaciją apie tai, kaip antibiotikai naudojami veterinarijoje ir e, medicinoje. Aš visiškai jums pritariu, tai būtent tokia linkme reikėtų judėti ir aš e, tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas. Toliau, jūs kalbėjote apie mokslinius tyrimus. Aš turiu puikią knygą apie e, pažangą biologinės kontrolės srityje. Mokslininkai mano, kad yra gerų galimybių ne tik gydyti įvairias lygas, ne tik naudojant antibiotikus, ne tik naudojant antimikrobinius vaistus, bet juos įvairiai derinant, dventi įvairius gydimo metodus. Ir aš manau, kad mes turime remti tokio pobūdžio inovacijas. Neužtenka vien kalbėti apie gydimą antibiotikais. Ponas Grote, jūs klausite apie TTIP, apie prieigą prie sveikatos paslaugų, ypač prie tarp valstybinių sveikatos paslaugų, tarp valstybinį bendradarbiavimą. Ir jūs kėlėte labai jautrius klausimus. Kalbėjote ir apie skandalą dėl telidomito Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Jūs minėjote, kad kitoje Atlanto vandenino pusėje mūsų partneriai neįtin džiaugiasi šią sutartimi. Bet aš manau, kad mes turime visuomet ieškoti sprendimų, kurie padėtų visiems išlošti. Kad tai yra labai svarbu. Prieš pradedant dėrybą buvo atlikti keli tyrimai, kurie parodė, kad ES ekonomikai šis sutartis gali atnešti e, kiekvienais metais po, po 190 milijardų eurų. Akivaizdu, kad ir JAV šis sustarimas būtų naudingas. Reikia galvoti ne vien apie stambes e, maisto pramonės įmonės, bet ir mažos ir vidutinės įmonės Europoje ir kaip tas sustrimas e, paveiks tas įmonės. Aš esu įsitikinęs, kad dauguma šiandien egzistuojančių barjerų tai yra dažnai netarifiniai barjerai, netarifinės kliūtis. Tai gali būti kontrolės sistemos administraciniai dalykai, administracinė našta, daugybė techninių klausimų. Taigi iš esmės visi šie dalykai nėra susiję su maisto saugos standartais. Daromasi dėl techninių dalykų, dėl kurių ir atsiranda įvairiausios kliūtis. Ir tos darybo, toms daryboms e, reikia laiko. Aš manau, kad mes e, dėrėdamėsi dėl sustrimo su JAV turime siekti, kad tos liūtis būtų panaikintos. Toliau, sveikatos apsauga ir tarp valstybinės sveikatos paslaugos ir toms paslaugoms skirta direktyva. Taip, čia turime aiškius terminus 2015 metai ir 2016 metų pradžia. Mes turime siekti, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinama. Ir diskusijose su sveikatos apsaugos ministrais aš nuolat kalbu apie tai, kaip e, jie galėtų geriau įgyvendinti savo įsipareigojimus. Bet to mums reikia kurti referencinį tinklą, kuris e, atspindėtų situaciją visose valstybėse narėse. Ir aš pasisakau už tai, kad e, valstybės narės 2016 metais pradėtų naudotis naujomis e, šios direktyvos suteikiamomis galimybėmis leisti mūsų žmonėms e, gydytis kitur. Ir čia be abejo labai aktuolus klausimas yra ta gydimo išlaidų apmokėjimas. Čia sveikatos ministrai turi daug klausimų. Reikia dar dėrėtis, kad galima būtų viską gerai įspręsti. Jūs taip pat minėjote ir hepatitą C. Čia mes visi turėtume nepamiršti, kad kai mes kalbame apie tarp valstybinės grėsmės sveikatai, mes turime labai gerą priemonę, kuri gali būti naudinga. Tai yra bendra viešųjų pirkimų procedūra. Uh, Tai reiškia, kad valstybės narės gali kartu pirkti vaistus. Be abejo, galima dar būtų uh, išsameu aptarti konkrečias tos procedūros detalės, nes jos yra gan sudėtingos, bet aš manau, kad e, tai būtų gera proga užtikrinti geresnę prieigą prie tų skiepų, kurie yra labai brangus. Pavyzdžiui, e, skiepai nuo hepatito C yra nepaprastai brangus, bet mes galime, gyvenėdame tą bendrą viešųjų pirkimų procedūrą, sumažinti valstybių narių sąnaudas. Tai yra bendra mūsų atsakomybė. Taip pat jūs minėjote skandalą dėl talidomito ir kalbėjote apie tai, kad 900 žmonių nukentėjo. Uh, nuo tos medžiagos. Aš esu pasiruošęs susitikti su šiais žmonėmis ir aptarti jų problemas. Šiuo metu aš negalėčiau jums pasakyti, ką galima būtų padaryti, bet esu, esu e, pasiruošęs aptarti šį klausimą su visomis e, e, valstybėmis narimis, tai jūs minėjote Ispaniją, Vokietiją, Jungtinę karalystę, Švediją ir mes manome, kad labai svarbu yra nulatos palaikyti dialogą, tam, kad galėtume padėti tiem žmonėms, bet e, konkretesnio sakymo šiuo metu negaliu jums pateikti. Toliau. Parlamento narys ponas Piecha pateikė savo klausimus. Jūs kalbėjote apie gyvendinimą ir aš manau, kad įgyvendinimas šiandien yra svarbiausias prioritetas. Ir aš manau, kad komisija turėtų būti ne tik sutarčių sergėtoja. Komisija turėtų valdyti visų dokumentų gyvendinimo procedūrą, stebėti, kaip tai yra e, daroma. Aš turėtų daryti viską, kad valstybės narės tinkamai gyvendintų visas direktyvas. Ir būtent geriau, per geresnį gyventinimą mes galėsime sukurti daugiausia pridėtinės vertės. Nesvarbu, ar čia kalbėtume apie kovą su rūkimu, ar alkoholizmu, ar apie maistinės vertės. Reikėtų mums sutelkti savo pastangas, kad geriausiai išnaudotume turimas priemonės ir kad savo darbę pirmiausia turėtume siekti konkrečių rezultatų. Aš visiškai jums pritariu, taip reikia da, laiku parengti gyvendinimo aktus ir jūs klausite apie darbo tvarkaraštį. Sveikatos generalinėme direktorate mes kalbėjome apie galimus tolesnius žingsnius stebint, kaip yra gyvendinama direktyva dėl tabako ir ar laikomasi visų nustatytų terminų. Aš esu optimistas. Būtų visiškai nepriimtina dabar iš naujo pradėti dėrėtis dėl tabako direktyvos. Atsiprašau, bet taip yra. Turime veikti aktyviai. Turime e, aktyviai kovoti su e, rūkimu, tabako vartojimu. Ir toje direktyvoje yra daug įvairių komponentų. Ir 2016 metais sueina direktyvos gyvendinimo terminas. Tai yra aiškiai pasakyta. Todėl turime labai aktyviai reikalauti, kad to termino būtų laikomasi. Ir šiuo metu mes bendraujame su visomis vyriausybėmis, nagrinėdami kartu jų galimybės įgyvendinti tabako direktyvą. Žinot, nelengva yra tai daryti. Ir čia yra daugybė kitų sudėtingų klausimų. Pavyzdžiui, lobistai. Jums yra žinoma, kiek jie gali pateikti taip vadinamųjų argumentų apie būtinybę nustatyti ilgiausius pereinamosius laikotarpius, apie tai, kad tabakas visiškai nekenkia sveikatai. Aš puikiai žinau, kokie tai yra argumentai, bet tie argumentai nėra rimti. Atsakymas yra labai paprastai. Mes turėtume susirūpinti dėl to, kad pernelik daug žmonių Europoje miršta pernelik anksti. Taigi aš esu pasiruošęs aktyviai kovoti su tabako produktų uh, vartojimu. Pone Maisner. Dėkoju, kad jūs e, pateikėt klausimą dėl e, vaistų kainų. Tai yra nepaprastai svarbi tema, rimta tema. Sveikatos generalinėme direktorate mes e, apie tai kalbame ir mes esame pasiruošę pradėti diskusijas apie skaidresnę vaistų kainodarą visoms 28 valstybėms narėms reikia turėti skaidresnės vaistų kainų nustatymo sistemas. Labai keista yra matyti, kad e, da, problemų kartais a, e, problemų kyla dėl to, kad valstybės narės eksportuoja savo vaistus į kitas valstybės narės, kur vaistai yra parduodami už visiškai kitokią kainą. Taigi čia mums reikia da, didesnio skaidrumo, kainodara turėtų būti skaidresnė. Ir aš galiu pasakyti da, iš savo perspektyvos, kad Mes manome, kad kai kalbame apie tokius klausimus, kurie rūpi milijonams mūsų piliečių, reikia ne tik kalbėti su valstybėmis narėmis, nuo kurių, kurių kompetencija priklauso tas klausimas, bet ir nepamiršti, kad mes galime aktyviai raginti valstybės narės imtis veiksmų, galime padėti joms kurti bendrą darbo bendradarbiavimo platformą, gal taip gali būti darbo grupės, tam, kad būtų užtikrinta skaidri e, kainodara. Jūs kalbėjote apie medicininius prietaisus ir kalbėjote apie sveikatos technologijų vertinimą. Tai reiškia, kad reikia išsiaiškinti, kiek realiai kainuoja tokia ar kitokia molekulė. Uh, Bet tai taip pat reiškia, kad reikės įvertinti ir visus procesus, tai išsiaiškinti, kiek jie kainuoja, nes šiuo metu niekas to nežino. Todėl aš manau, kad čia mes turime daryti viską, kad skaidrumo būtų daugiau. Ir aš esu pasiruošęs to siekti. Toliau, atsakydamas į klausimą. kurį pateikė žaliųjų frakcijų atstovas, ponas Eichhaut. Jūs kalbėjote apie TTIP, e, gyvūnų gerovę ir maisto produktų ženklinimą. Pirmiausia, transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė. Visiškai jums pritariu. Mes visi pasisakome prieš tai, kad būtų mažinami mūsų standartai. Ir tai yra tiesa. Negali būti jokių dėrybų dėl mūsų standartų. Bet reikia dėrėtis dėl labai praktinių e, dalykų. Pavyzdžiui, kodėl yra taip, kad uh, Kodėl yra taip, kad kai kurios mūsų verslininkų kūriami produktai gali, galės patekti į ES tik po dešimties metų. Taigi čia gal reikia mažinti įvairias kliūtis, gal reikia stengtis e, įspręsti, atlikti visas procedūras e, kuo skubiau. Ir mes nenorime, kad JAV dėrėtųsi skirai su valstybėmis narimis dvišalių pagrindų. Kontrolės e, institucijos JAF laikosi kitokio požiūrio nei pas mus. Jei EFSA atlieka patikrinimą ir leidžia įvežti kokią nors produkciją, tuomet ją galima ir įvežti. Bet JAV situacija yra kitokia. Todėl apie tuos techninius klausimus reikia kalbėti. Reikia dėl jų dėrėtis. Bet čia net nėra galvos apie dėrybas dėl mūsų standartų, nesvarbu, ar kalbėtume apie fitosanitarnius dalykus ar apie e, gyvūnų gerovę. Kaip tik tai yra galimybė e, propaguoti mūsų gyvūnų gerovės standartus, kuriamas yra bendros darbo grupės, kur visi šie klausimai yra nagrinėjami. Skaidrumas čia taip pat yra labai svarbus. Viskas turėtų būti daroma skaidriai, o jeigu jūs turite kažkokių klausimų, kažkokių abejonių, prašau kreipkitės į mus, mes esam pasiruošę pateikti jums visą informaciją ir esam pasiruošę su jumis bendradarbiauti, nes skaidrumas, mano galva, yra svarbiausia. Nes mes norime, kad klaidinančios informacijos viešoje erdvėje būtų kuo mažiau. Toliau, gyvūnų gerovė. Jūs minėjote Lisabono sutartį. Aš visiškai jums pritariu. Taip, Ten viskas labai gražiai parašyta. Ir aš pasisakau už tai, kad visko būtų laikomasi. Ir aš manau, kad Lisabono sutarties reikia laikytis ir tuomet, kai kovojame su tabako ir alkoholio vartojimu. Lisabono sutartyje labai aiškiai parašyta, kad mes uh, turime kovoti su tabako vartojimu. Ir čia net nereikia kalbėti apie jokią strategiją. Viskas yra labai paprasta. Turime naudotis turimomis realiomis priemonėmis tam, kad mažintume tabako ir alkoholio vartojimą Europos Sąjungoje mes galime turėti tik vieną strategiją, tai yra siekti mažinti tabako ir alkoholio vartojimą. Ir po to reikia naudotis turim, turimais priemonėmis. Jūs kalbėjote, kad gyvūnai uh, uh, jaučia, kas su jais yra daroma. Ir čia reikia ne apie strategiją kalbėti, bet kalbėti apie tai, kaip galima būtų jau šiandien įgyvendinti jau turimus teisės aktus. Vakar aš buvau susitikęs uh, su uh, kai kuriomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir jos man rodė nuotraukas. Uh, kurios buvo susijusios su keuliamis e, ir uh, uh, keulių auginimo direktyva. Ir tai yra labai konkretus klausimas. Ir manęs klausė, ar me, jūs esat pasiruošę įgyvendinti tai, kas yra parašyta direktyvoje. Ir aš pasakiau, taip, tai mes esam pasiryžę tai daryti. Esam pasiryžę stebėti, kokia yra situacija. Esam pasiryžę taikyti visas turimas priemonės. Jums yra žinoma ir apie koleginį, kolegišką komisijos e, darbo pobūdį, apie tai, kad čia reikia kalbėti su valstybėmis narėmis. Aš nenoriu kratytis atsakomybės, aš esu pasiruošęs aktyviai dirbti, bet aš manau, kad mes turime kalbėti apie bendras strategijas, apie bendrus veiksmus. Ir šiuo metu aš negaliu Jums pasakyti, koks kelias būtų pats geriausias. Ar reikia toliau griežtinti gyvūnų gerovės standartus, ar reikia kurti naujus teisės aktus? Čia galima būtų apie tai kalbėti. Ir nepamirškime, kad mes dirbame komisijoje, kur e, mes turime visus klausimus aptarti su kolegomis. Taip, vat, e, spontaniškai negaliu jums nieko pasakyti. Toliau, maisto produktų ženklinimas kilmi, maisto produktų kilmės ženklinimas. Mano atsakymas yra toks. Taip, aš esu atsakingas už šį klausimą ir aš norėčiau įvertinti šio sudėtingo klausimo visus aspektus. Aš esu pasiruošęs visus juos aptarti - ekonominius, socialinius, sveikatos aspektus. Ir taip pat reikia aptarti ir su vidaus rinka susijusius aspektus nes mes nenorime, kad e, mūsų veiksmai suskaldytų padėti bendroje rinkoje. Taigi čia ne viskas yra taip lengva, taip paprasta, nes tas pasiūlymas yra susijęs su daugybė prieštaravimų. Kodėl man reikėjo tų tyrimų? Dėl to, kad man reikia viską išsiaiškinti, nes galiausiai aš būsiu atsakingas už e, mūsų pasirinktą kelią. Ir aš turėsiu priimti sprendimą atsižvelgdamas į e, šio klausimo sudėtingumą. Dėkoju už klausimą apie tuberkuliozę. Kaip jums yra žinoma, pirmininkaujant Latvijai, rengiama e, konferencija dėl tuberkuliozės įvyks kitą savaitę. Joje dalyvauti buvo pakviesti ir mūsų kaimynų atstovai. Ir aš manau, kad tuberkuliozė tai yra socialinis reiškinys. Visų pirma, tai socialinis reiškinys. Jūs kreipitės į mane ir klausite, koks yra mano požiūris. Aš galiu Jums pasakyti, kad mes negalime gydyti tuberkuliozės nepasinaudodami socialinėmis priemonėmis. Nes čia kalbame apie vargstančius žmonės, tai yra kalėjime esantis žmonės, narkomanai, socialiai pažeidžiami asmenys. Pažvelkite, kokia yra padėtis didmešiuose. Kiek žmonių gyvena gatvėje, pavyzdžiui. O tai reiškia, kad, kad tuberkuliozės atsiradimo potencialas, galimybė yra didelė. Toliau jūs klausite apie glifosatą, apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir apie stambes tarptautinės bendrovės, jeigu aš gerai supratau. Be abejo, veiklioji medžiaga glifosat šiuo metu yra tyriama e, EFSA ir Vokietijos e, institutai tuo užsima ir tikimės, kad po atlikto vertinimo mes galėsime nuspręsti, ar galima da, pratesti da, leidimą naudoti glifosatą e, herbiciduose ar ne. Ir vertinimas turėtų būti atliktas iki vasaros pabaigos ir po to atsižvaldami į šio vertinimo išvadas ir kiek to tyrimo išvadas paveiks e, vėžių tyrimo centro atliktų tyrimo duomenys, e, dar nėra visiškai e, aišku. Komisija yra pasiruošusi viską gerai išnagrinėti ir imtis veiksmus, išvelgdama į adekvačią konkrečius mokslinių tyrimų duomenys ir mes stebime, kas vyksta ir vasaros vidury mes e, tikiuosi jau pamatysime pirmuosius darbo rezultatus. Ačiū, mes išklausime jūsų atsakymus ir dabar mums liko dar mm, po gero 18 klausimų, kuris noriu užduoti e, parlamento nariai ir čia liko labai nedaug laiko. Tai siūlyčiau komisijos nariui ir e, kolegoms labai trumpai paklausti, trumpą klausimą minutę kiekvienam kalbėtojui, o toliau galbūt bus galima atsakyti raštu, jeigu komisijos, komisijos nariai sutiktų gauti atsakymus raštu, nes tiesiog nepakanka laiko. Ir iš karto suteikiu žodį poniai Gardinį. Na, Pamėginsiu. Labai trumpai. Grįžtant prie maistinės vertės. Dabar čia norėtų mm, norime atsisakyti šitos sistemos, kuri yra labai ribota. Jūs esate gydytojas ir jūs žinote, kad jūs negalite prengti tokių profilių ir er, ta, remintis tik tai vienu maisto produktu, tai, tai sveikata priklauso nuo maisto, nuo, nuo, nuo mytybos, nuo fizinės veiklos ir taip toliau. Čia reikia holistinio požiūrio. O čia dabar aš turiu rankose, uh, rodau, tarsi šviesoforo sistemą. Čia yra alyvų aliejus ir turi dvi raudonas švieseles, o čia yra kūdikių maistas. Tai vėlgi pramoninis produktas ir jis turi tokią mm, žymėjimą, kad jis yra sveikas produktas. Bet iš tikrųjų tai yra atvirkščiai, tai taip vyksta jungtinėje karalystėje. Ir aš mm, manau, kad reikėtų tą problemą kažkaip spręsti. Sorry gospodine povjereniče ja vam se zahvaljujem na vašim stavovima koje ste izrekli do sada vezano za TTIP. E, kratko bih sam... Labai dėkoju, aš norėčiau padėkoti jums už jūsų teiginius, aš norėčiau pasisakyti dėl TTIP ir norėčiau žinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie TTIP poveikį sveikatai. Ar jūs matote e, viską pozityviai, galbūt bus galima ir efektyviau kovoti su retosnėmis lygomis ir galbūt bus galima tiesiog parengti atitinkamus vaistus gydyti šioms retoms lygoms. Ar jūs manote, kad reikėtų skatinti vaistų e, kūrimą ir bet visuomenė yra susirūpinusi, reikia pasakyti, kad jie mano, jog gali būti neigiamas poveikis Europos sveikatos sistemai, nes bus atvertos duris privatizavimui ir sistemos liberalizavimui. E, Jungtinių valstybių sistema atrodo, kad netinka tiems, kurie dirba Europos sveikatos sistemą. Ką Jūs manote? Ačiū. Aš e, noriu pasakyti štai ką. Porą trumpų klausimų. Visų pirma, jūs darėte, e, darėte nuorodą į nu, direktyvą dėl pacientų teisų ir tarp valstybinės sveikatos paslaugų. Matome, kad yra naujos direktyvos, bet taip pat žinome, kad yra daug problemų finansinių požiūrių, administracinių požiūrių. Ar jūs nori, planuojate atlikti vertinimą tam, kad žinotume, kaip, ką daryti, kaip, pavyzdžiui, pacientai keliauja iš vienos valstybės į kitą? Ir kai dėl jūs dar nuorodai į vaistus, tai buvo klausimų dėl TTIP, tai tikrai kila didelis susirūpinimas pas e, sveikatos organizacijų tarpe Europoje, kalbant apie potencialų spaudimą iš jungtinių valstybių pusės kai nustatant kainas Europoje ir taip pat e, kaip vaistai yra rengiami ir patvirtinami. Tai ar jūs e, išvengsite šitos e, rizikos, kad bus liberalizuojamas sveikatos politika valstybėse narėse. Pavel pats. E, e, Gerbimas komisijos nariai, na, aš girdau labai daug ką iš jūsų, bet man pritruko vieno dalyko, tai yra pesticidų dramotvarkė. Taigi vienas klausimas, labai praktinis klausimas, kaip dėl apsaugos augalų apsaugos produktų vertinimo. Tai aš manau, kad tai yra įstrigę komitete ir dabar reikėtų vėlgi tarp institucinių dėrybų, ką Jūs manote apie tą vėlavimą, koks šito dokumento likimas ir ar yra kažkoks poveikio vertinimas, pasiūlymas ir, ir taip toliau. Labai ačiū, panas Tankan. Chairman, thank you very much. I... Pirmininkė, labai ačiū. Aš e, norėčiau taip pat kalbėti apie TTIP. Aš, šitas sustarimas man tikrai kelia didelį nerimą. Mes turėtume užtikrinti, kad nebus sumažinti mūsų maisto standartai, yra labai aišku. Ir man tikrai kila nerimas, kai išgirdžiu diskusijas, kad, kad e, nebus kažkokių nuolaidų, bet kodėl? Mes turim išlaikyti standartus, mes turim pasikėti savo standartais, turim žinoti, kad jūs e, dėrybose tvirtai laikysitės ir visi kolegos ir e, taip pat nu, laikosi tokios požiūrio. Ir taip pat geografinės kilmės nuorodos. Aš bijau, kad jos gali būti paukotos ir tai taip, tikrai būtų žingsnis atgal. Tai didelė dėlis e, nuostolis mūsų gamintojams ir čia yra daug pavyzdžių dėl įvairių konkrečių produktų, bet mes tikrai turim užtikrinti, kad, kad standartams nebus pakinta darybose ir e, norėdamas taupyti laiką, tai pon Čundikalink turi e, nuogastavimo dėl kontrolių reglamento ir čia tikrai reikėtų išlaikyti pačius aukščiausius standartus, kaip dėl E, e, apmokėjimų, tačiau vėlgi turėtų būti subsidiarumo principo laikomas, nes e, situacija valstybės narise nėra, nėra vienoda, bet kai kalbam apie mokesčius, tai reikėtų laikytis subsidiarumo principo. Dėkoju. Naomi. Ačiū, ponė Berta. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, man tikrai e, džiugu girdėti, kad jūs esate įsipareigojęs įsilaikyti e, aukštų standartų kampilobakteriją. Ir IFSA mm, e tyrimas įrodo, kad kampilobakterijos poveikį galima sumažinti 50 procentų, jeigu laikysimės tų standartų, kurie taikomi ir salmonelius atveju. Ir jungtinėje karalystėje 300 tūkstančių žmonių susirgo, susirga kasmet. Tai ar galėtumėte nurodyti tokias ribas ir kad, kada tai bus padaryta. Ir antrasis klausimas apie gyvūnų gerovę. Norėčiau paklausti, kai jūs peršite šitos dokumentus ir e, norėčiau paprašyti, kad jūs atsižvelgtumėte į, į triušių pramonę. Tai auganti pramonė, tai yra antras pagal dažnumą auginamas gyvūnas ir šitas bet nėra standartų triušiams. Ir šitie labai intensyviai um, auginami gyvūnai, kai kurie laikomi tiesiog baisiomis sąlygomis. Ačiū. Suica. Ačiū, ponė Suica. Labai ačiū, e, gerbiamas komisijos nariai. Aš manau, kad nuolaidas galima daryti, bet jūs teigiate, kad nebus kad šitomis nuolaidomis, ne, nuolaidomis nebus pakengtas sveikatai, iš tikiu. Bet vis dėlto dėrybos su jungtinėmis valstybėmis dėl TTIP vyksta ir mes dabar žiūrime, koks bus poveikis Europos rinkoje. Ir Kroatijoje yra produktų, ypač kurie įvežami į mūsų valstybę, tai yra maisto produktai, kurie nėra ženklinami arba neženklin, nėra ženklinami tinkamai. Ir kyla klausimas, na, galbūt jeigu tai turėtų būti užduota priekybos komisarui, tai ką jūs galite padaryti, kad būtų išvengta pavojus Europos piliečiams? Na, mes manome, kad nėra didelį skirtumą tarp e, šiaurės pietų Europos eurozonas ir ne eurozonas. On a créé, euh, il y a très récemment, mon initiative, un groupe de... Gerbiamas komisijos nary, tris klausimus jum pateiksiu. Tabako pramonė. Taigi, pirmas klausimas. Žinom, kad yra bendradarbiavimo sutartis tarp ES ir didžiųjų cigarečių gamintojų iki 29 metų, nes čia kalbame a, a, Čia turime neužmiršti tų neteisėtų pelnų, kuriuos gauna e, tie, kurie prekiauja kontrabandinėmis cigaretėmis. Olafas e, dalyvavo E, susitikime 14 metų e, Liepos mėnesį ir norėčiau paklausti, ką Jūs galvoja apie to, tokį susitarimą. 13 metais buvo ratifikuota strategija e, Jungtinių tautų protokolas dėl kovos su tabako naudojimo ir ES ketina prie to protokolo prisijungti. Toliau tabako direktyva, kaip e, bus veikiama Europos Sąjungoje siekiant e, užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių rūkytų, siekiant užtikrinti tabako naudojimo prevenciją. Dėkui, e, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponas Holveni kalbą. Dėl, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir jų neigiamo poveikio neturime pakankamai informacijos. Bet yra nemažai Europos piliečių, kurie bijo genetiškai modifikuotų organizmų, galbūt ir dėl to, kad neturi pakankamai informacijos. Ar komisija galvoja taikyti, e, ar komisija galvoja taikyti leidimų sistemą naudoti genetiškai modifikuotus organizmus? bet čia turime neužmiršti apie galimą tokių organizmų ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai ir siekti tą tokį galimą poveikį minimizuoti. Ir, kaip jau minėjau, yra labai didelis susirūpinimas. Dėkui, gerbiamas e, komisijos nary. Norėčiau pakalbėti, e, pako, pacituodamas poną Junkerį, kuris kalbėjo apie įvairias procedūras, kurios leistų GMO naudojimą ateityje, pavyzdžiui, tam tikrų trašų galima įvežimą į Europos Sąjungą. Regis, jūs remiatės tą opt-out procedūra. Ir tai leistų kaip ir demokratizuoti e, genetiškai modifikuotų organizmų procedūrą Europos Sąjungoje. Mane tokie komisijos siekiai stebina, turiu galvoje GMO licenzijavimo ar leidimų jam suteikimo procedūrą. E, tai yra e, valstybės narės galės pasinaudoti tą opt-out galimybę, bet tai kertasi su tuo, ką sakė ponas Junkeris. Jūs Dėkui toliau ponas Hek. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui gerbiamas komisarė už tai, kad pristatėte savo darbo programą. Apie prevenciją norėčiau pagalbėti, nes sveikata yra svarbiausias mūsų turtas tiek asmens, tiek šalies žiūrint ekonominę prasme. Aišku, kad gyventojų lygos turi neigiamą poveikį tiek visuomeniai, tiek įmonėms. Daugelis mes priklausomi nuo civilizacijos lygų, didžiausia iš jų yra širdies ir kraujagislių sistemos lyga dėl blogo maisto, netinkamo e, gyvenimo būdo. E, Labai daug ES piliečių yra nutukę, e, daugelis vaikų jau susirga antro tipo diabetu ir mes turėtume siekti, kad gyventojai mažiau naudotų cukraus, druskos ir gyvulinės kilmės produktų, bet tie produktai nuolat, kaip pastebime, reklamuojami per televiziją ir masinės informacijos priemonės. Kodėl nesakome tiesos, e, kad tokius e, maisto produktus nesveika vartoti? Reikia reklaminių kampanijų, kurios skatintų mažiau vartoti mėsos. Dėkuoju, ponė Angelik Delai. Dėkui, ponė komisijos nary. Dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, ar galėtumėt pasakyti, koks čia yra e, tyrimo darbo grafikas ir ar bus peržiūrimos dabar esamos direktyvos šioje srityje, toliau maisto produktų kilmės ženklinimas. Mes turime nuraminti Europos vartotojus, kad jie nebijotų valgyti maisto ir manau, kad jie turėtų teisę žinoti, iš kur yra e, tie maisto produktai ir ypač perdirbti maisto produktai, kuriuos jie vartoja. Ir galiausia, alkoholio vartojimo strategija jūs kalbėjote apie tą 3P strategiją, bet norėčiau, kad kalbant apie alkoholį mes kalbėtume ne apie draudimą jį vartoti, o apie prevenciją ir kultūringą jo vartojimą. Ponas Branen, dėkui, pirmininkė. Jūs žinote, kad 90 2007 metais e, taryba uždraudė informuoti, e, importuoti mėsą, kur buvo naudojama pat, kovos su patogenais e, priemonės pariokso ektik rūkštis. Dabar norima vėl leisti tokią rūkštim apdorotą mėsą įvežti, bet mes nenorime uh, kad tokia mėsa ir jos produktai patektų Europos Sąjungą. Labai prašome komisijos, kad jinai neleistų to, nes Europos Sąjungoje yra labai aukšti maisto standartai, taip vadinami nuo, nuo ūkio iki, iki stalo ir tikrai nenorėtume, kad Europos Sąjungos maisto e, standartai e, nukristų. Čia neikite jokius kompromisus su JAV, ponė Olken. Pabandysiu trumpai. Profilaktinis antibiotikų vartojimas gyvūnų ir gyvūnams ir žmonėms. Turime aiškias taisyklės, kad antibiotikus reikia naudoti tik tada, kai to reikalauja diagnozė tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Net Briuselėje profilaktiškai antibiotikai dažnai išrašomi žmonėms. Aš pati su to susidūriau. O daugelis antibiotikų patenka e, gyvūnams ir po to atsiduria aplinkoje. Tie antibiotikai, kuriuos leista vartoti iki 2000 metų, niekaip nebuvo vertinami Ir aš norėčiau, kad jūs užtikrintumėt, kad būtų privalomas visų naudojamų vaistų vertinimas, kad galiausia visi tie kenksmingi vaistai neatsidurtų aplinkoje. Ir norėčiau labai, kad, neiš, kad tikrai atsakytumėte mano klausimą, kad nevengtumėte jį atsakyti. Gerbimas komisijos nariai, e, sausio 13 dieną jūs kreipitės į parlamentą plenarinėje sesijoje dėl mūsų diskusijų dėl GMO direktyvos ir jūs teigiate, kad kiekviena valstybė narė gali pasirinkti, ar ji nori e, leisti auginti genetiškai modifikuotus organizmus. Na, yra e, laisvi Vengrijos e, ūkininkams naudoti, auginti šitos produktus pagal mūsų konstituciją. Galbūt jūs žinote, kad ši konstitucinė teisė gali būti apribota, galima tiesiog jos atsisakyti. Jeigu organinius produktus auginantis ūkiai keitųsi į EFSA. Ir čia komisija gali nuspręsti kaip nori. Komisija gali pritarti jos nuomonė arba atmesti, bet yra galimybė, kad nepaisant Vengrijos konstitucijos, pagal kurią yra uh, leidžiama auginti mm, genetiškai modifikuotus augalus, ar negalime būti to apriboti. Ir galim apsiriboti jūsų teiginiu, kad kiekviena valstybė narė turi teisę rinktis. Ačiū, gerbimas komisijos narė, GMO yra didelė grėsmė maisto saugumui, kaip jau buvo įrodyta mm, ir Tai rodo kolegų klausimai jums užduoti. Adžijos jūros regione pati e, stritis yra, tas regionas yra laikomas zona be genetiškai modifikuotų organizmų. Ir dokumentas, kuris buvo priimtas metų pradžioje, neleidžia valstybėms narėms gintis nuo genetiškai modifikuotų organizmų ir nuo tos agresyvios politikos, kurią vykdo tarp nacionalinės bendrovės. Ir ponas Junkeris teigia, kad komisija patiks patobulintą pasiūlymą ir bus geriau atsižvelgta į valstybių narių poziciją, kuris nori saugotis nuo to, kad jas patektų GMO. Taigi norėčiau Jums užduoti klausimą paprašyti jūsų kaip komisijos nario ir sužinoti, ką jūs ketinėte daryti, kalbant apie šį pasiūlymą. Dabar panas Nusronis. Thank you. Dear Commissioner, I think it will be more quickly. Gerbiamas. Language. Eh, eh, eh, jūs teigiate, kad bet koks galimas Rusijos prekybos maisto produktais atnaujinimas turėtų būti taikomas visoms ES valstybėms narėms be jokio diskriminavimo. Ir tai yra teisinga. Tačiau sausio viduryje Berlyne generalinio e, direktorato vadovas Ladislavas Makos ir Rusijos veterinarijos tarnybos vadovas Dankvertas tarėsi dėl embargo atšaukimo atskiroms ES valstybės narėms. Kovo mėnesį, kiek žinau, jūs buvote susitikę su Rusijos ambasadorium prie ES Vladimiru Čižovu. Tai kelia nerima ne tik Lietuvai, bet ir kitoms valstybėms. Tai ar galėtumėt pakomentuoti esamą situaciją? Ar vyksta atskirų valstybių dvišalės dėrybos su Rusija? Ar ketinama pradėti dėrybas visos ES vardu ir kokių priemonių turėtų būti imtasi, kad tokios valstybės kaip Lietuva, kurios dėl suprantamų priežasčių nesutarė su Rusija, būtų apsaugotos? Thank you. Now Mr. Grammatikakis. Dėkuoju, toliau ponas Gramatikatis. Dėkuoju. Jūs pateikėte išsame analizę ir joje buvo daug įdomių dalykų. Deja, laiko turime labai mažai, taigi aš kalbėsiu labai trumpai. Mano klausimas yra štai toks. Jūs kai ką praleidote, nekalbėjote, pavyzdžiui, apie tai, kad Ištikus krizai, kai kurios valstybės narės mažino išlaidas sveikatos apsaugai. Ypač tuo pasižymėjo tos šalės, kurios, e, kurioms krizės smogė labai skaudžiai. Ir dėl to situacija visuomenės sveikatos e, srityje pablogėjo ir tai turėjo labai rimtų padarinių. Ir kartais tie padariniai yra labai dramatiški. Ir čia aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos komitete aš raginau komisiją nustatyti prioritetus, kurių reikėtų laikytis pagal Europos semestrą. Pavyzdžiui, galima būtų e, daugiau dėmesio skirti prevenciniai medicinai ir e, veiksmingumo gerinimui visoje sveikatos apsaugos sistemoje. Galima būtų kalbėti ir apie galimą draudimą. Tačiau panašu, kad komisija neišgirdo mano prašymų, nors e, pastaruoju metu girdėjom ir gerų žinių, nes veiksmų programoje liktai bandoma apie tai kalbėti. Taip pat e, iš nesnei paskelbtų pranešimų žinome, kad e, daugiau dėmesio bus skiriama jaunimui. Kaip jūs pasirūpinsite to, kad krizės padariniai sveikatos apsaugos rytyje būtų kuo mažesni? Dėkoju ir dėkoju vertėjams už tai, kad jie išvers ir paskutinį klausimą. Dėkoju, pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pone Andriukaitė. Apie genetinės technologijas kalbame labai dažnai. Junktinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, parduodami produktai, pavyzdžiui, rapsai, ant kurių nėra pažymėta, kad tai yra, jie yra genetiškai modifikuoti. Kaip mes Europoje, pavyzdžiui, galėsime sužinoti, ar tai yra genetiškai modifikuoti produktai ar ne? Aš manau, kad čia reikia viską labai aiškiai pabrėžti. Dėkoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Akivaizdu, kad komisijos narys negali atsakyti į visus patytus klausimus dabar ir tikiuosi, kad komisijos narys įsipareigos raštu atsakyti į jūsų klausimus. Ir aš paprašyčiau jūsų e, šios atsakymus raštu atsiųsti mūsų sekretoriatui tam, kad jie galėtų juos išplatinti visiems komiteto nariams. O dabar mes e, turime baigti savo posėdį ir norėčiau Jums pranešti, kad kitas komiteto posėdis vyks e, kovo 30-31 dieną. E, kitų klausimų darbo tvarkėje nėra ir dėkoju vertėjams už tai, kad jie dirbo papildomai. Dėkoju.